Good morning, uh, dear colleagues. Good morning, everybody. Labas rytas, mėly kolegos, prašau susėskite. Šiandieną turime ilgą darbo tvarkę, todėl turėtume pradėti posėdį. Libe posėdį šį rytą. Visų pirma, Frontexo veikla Viduržėmio jūros regione. Mes pasikvietėme poną e, Arijas Fernandes, Frontexo vykdomai direktorių, kuris pristatys Frontexo veiklos aspektus e, Viduržėmio jūros regione. Kiek aš e, žinau, jis pristatys taip pat ir esamą išorinių sienų situaciją. Taigi sveikas atvykęs ir žodis jums. Mm, dėkoju, ponia. Dėkoju už tai, kad pakvietėte Frontex pateikti šį pristatymą. Norėčiau visų pirma padėkoti už tai, kad e, teisingai balsavote vakar dėl Frontexo biudžeto. Biudžeto komitetas, manau, kad tikrai laikysis jūsų požiūrių. Kadangi aš stebėjau diskusijas vakar, nes e, komisijos narė Malstrom pateikė pristatymą. E, dar pastebėjau, kad liko šiek tiek neatsakytų klausimų. Norėčiau visų pirma paaiškinti, e, kokia yra Frontexo veikla. Taigi galbūt kai kuriuos klausimus atsakysiu jau dabar. Taip pat galbūt ir e, kai kuriems asmenims, kurie nėra susipažinę su Frontexo veikla, šis paaiškinimas bus naudingas. Taigi, įkūrus Šengeno zoną, išorinės ES sienos, e, valstybių sienos tapo taip pat išorinėmis ES sienomis, kai kurių valstybių sienos tapo išorinėmis ES sienomis, na ir teko daugiau dėmesio skirti toms sienoms, e, tam, kad būtų kovojama su nusikalstamumu. Frontexo veikla ir e, tikslas, veiklos tikslas yra visų pirma padėti bendradarbiavimą kontroliuojant tas išornės ES tiesas, e, sienas. Tai visų pirma daroma per bendrasias operacijas, tai yra bendradarbiaujama savanoriškai. Jūs turbūt žinote, kad Frontexas neturi techninės įrangos, laivų, E, lėktuvų ir taip toliau. Taip pat neturi ir pasienio sargybinių darbuotojų, kurie galėtų vykdyti šią veiklą. Taigi valstybės narės turi būtent tiekti įrangą, išteklius ir darbuotojus. Ir e, šie darbuotojai ir šie ištekliai yra naudojami būtent toje valstybėje narėje, kuriai jie priklauso. E, kontrolė yra vykdoma per tarptautinį kontrolės e, centrą, kuris yra kūriamas kiekvienu atveju. Vis dėlto jūrų operacijos atveju, kai yra gelbėjim žmonės, Išteklių kontrolė, kontrolę vykdo nacionaliniai kontrolės centrai, taigi tai nėra pasienio kontrolės centrai, bet kai yra vykdomos gelbėjimo operacijos. Visos operacijos yra vykdomos pagal veiklos planą, kuris yra sutariamas toje, nusta, sudaromas toje valstybėje, kuri vykdo tą operaciją. Frontexo bendrusios operacijos yra finansuomos iš Frontexo biudžeto ir e, valstybėms narėms yra kompensuojamos e, išlaidos, dalyvavimo išlaidos. Na, aš suprantu, kad e, galbūt šis paaiškinimas yra per daug trumpas, bet tikrai reikėtų toliau pereiti prie darbotvirkės punkto. Taip pat norėčiau pasinaudoti šią progą ir pakviesti šio komiteto narius atvykti į, Va į Varšuvą, kur bus pateikta papildoma informacija apie Frontexą ir jie galės taip pat e, susipažinti su viena iš mūsų operacijų. Su pirma, norėčiau pateikti e, pristatymą apie situaciją Viduržėmio jūros regione ir e, apie būsimą veiklą. ES lygių 2014 metų pirmo, pirmoje pusėje ma, pamatėme, kad e, nereguliarių e, sienos perėjimų ES ženkliai padaugėjo. Liepos mėnesį 2,5 e, kartus daugiau buvo pastebėta tokių perėjimų lyginant su pernai. Ir Pavyzdžiui, 2013 metais Buvo tokių perėjimų 107 tūkstančiai, o šiemet jau ženkliai daugiau. 161 tūkstantis. Jeigu šios tendencijos e, išliks, 2014 metais tikrai tų sienos kirtimų, nelegalių kirtimų bus tikrai daugiau negu e, pernai. Nuo 2009 metų buvo pastebėta, kad pirmaisiais, pir, pirmoje metų dalyje yra ma mažiau nelegaliai perinama ta siena ir vėliau e, kitoje metų dalyje jį kertama daug dažniau. Čia matote pagrindinius e, kelius, kuriais eina e, keliauja migrantai. Matote, kad trijuose keliuose daug ženkliai padidėjo tas sienos kirtimas. E, pavyzdžiui, palyginsiu 15 e, tūkstančių praeitais metais. E, rytų viduržėmius jūros regione daugiausia migrantų bandė patekti į Turkiją, pas taip pat tarp Maroko ir Ispanijos buvo didelis judėjimas rytų viduržėmio jūros pakrantėje. Taip pat matėme didelį aktyvumą ir dažniausiai e, matoma, kad bandoma e, patekti sausumoje ties Graikijos ir Bulgarijos sausumos sienomis. Dauguma iš migrantų yra iš Sirijos ir Afganistano. Jų e, paskirties šalis nėra Graikija. Jie bando pakliūti per Graikiją į kitas valstybės narės ir ten prašyti prieglapščio. Vakarų viduržėmio jūroje Mes e, daugiau atvejų e, nustatėme šiais metais, lyginant su pernai, pirmiausia tarp Maroko ir Ispanijos, Melijoje ir Ceutoje. E, daugiausia, didžiausias padidėjimas buvo užfiksuotas centrinėme viduržėmio jūros regione. Matote skaidrė. Nuo rūpiučio 26 nereguliaraus sienos skirtimo atvejai buvo užfiksuoti ir e, tai buvo pas didžiausias e, pažeidų nelegalių kirtimų skaičius e, nuo pat Frontexo veiklos pradžios, daugiau kaip šimtas tūkstančių asmenų bandė kirsti sieną. Tarp, lie, tarp Liepos ir spalio ta banga visuomet padidėja, nes oro sąlygos yra geresnės E, pirmiausia iš Libijos bando pakliūti imigrantai. Jeigu pasižiūrėsime e, į pernai metus ir šiemet, e, nuo sausio iki Liepos, sirų skaičius nuo 6 tūkstančių iki maždaug 30 tūkstančių išaugo. Jie per Libiją ir Turkiją bando pakliūti pas mus. Taip, jie Italijoje neprašo prieglopščio bando pakliūti į Vokietiją, Niderlandus ir Skandinavijos šalis ir ten e, prašyti prieglopščio eritriečiai taip pat e, gausiai plūsta ir per Libiją. E, dažniausiai tai yra jauni vyriškiai, kurie siekia prieglopščio Švedijoje, Vokietijoje ir Niderlanduose. Jie bando e, ka, išvengti, kad nebūtų paimti piršto spaudai Italijoje, nes tokiu būdu jie galėtų e, būti gražinti į tą šalį, į kurią jie įžengė. Dėl maliečių. Italijoje įregistruotas tam tikras skaičius e, ir atrodo, kad Italija yra jų paskirties šalis. Jie siekia pakliūti į Italiją pagal užfiksuotą, e, užregistruotus atvejus. Matote e, dabar tam tikras rizikingas Italijos rytis, kitoje skaitrėje matote dvi rytis Italijoje ir Maltoje paieškos ir gelbimo operacijų zonas E, Mare Nostrum operacinė zona. Ten yra dvi e, tokios zonos. Pirmoji Maltoje, o kita rodo, matote e, taškelius. Ten matote, kiek įvyko įvairių atsitikimų daugiausiai prie Libijos pakrantės ir taip pat Mare Nostrum veiklos zonoje. Gal kita skaidrė bus aiškesnė. Mes bandome čia jums parodyti, iš kur atplaukia laivai. Šiame žemėlapyje matote, e, kaip laivai e, nustatomi, kur, kur yra jų kilmės vieta, kai kurie iš Libijos, tai yra žali taškeliai. Ir matote gelbėjimo arba perėmimo e, veiksmus užfiksuotus Marinostrum linijoje, tai yra violetinė zona. Kai, kurios, e, kai kurie laivai iš Egipto išplaukė, e, rožinė spalva, matote nuspalvintus laivus, ir siūloma, <laughs> plaukiama į Siciliją, o Pulijoje e, užfiksuoti laivę plaukia iš Graikijos. Kai Kartais, kai kuriais atvejais, jie plaukia tiesiai iš Turkijos, tai yra oranžiniai taškai. Kaip jau ką tik tai paaiškinau, iš visų įprastinių šalių padidėjo imigrantų srautai, o Libija yra pagrindinė šalis. E, nuo 73 procentų iki 86 procentų šiais metais, lyginant su pernai padidėjęs skaičius migrantų. Migrantai iš Libijos yra pirmiausia eritriečiai 27 procentai, taip pat sirai 14 procentų. E, dėl Egipto galiu pasakyti, kad migrantai, kurie atvyksta per Egiptą, yra pirmiausia iš Sirijos, beveik pusė jų, taip pat patys egiptiečiai 24 procentai migrantai, kurie atvyksta iš, e, per Turkiją, sirai ir afganai yra dažniausiai. Reikia pasakyti apibendint, kad e, Libija yra pagrindinis imigrantų šaltinis, per, šalis, per kurią atvyksta daugiausiai imigrantų, daugiausiai eritriečių, bet taip pat ir sirų ir e, afrikiečių iš kitų šalių. Egiptas yra antra šalis, iš, bando, iš kurio bando patekti afganistaniečiai ir sirai. E, be skaičių reikia taip pat paminėti ir kitus dalykus. Pirmiausiai, e, iš Libijos migrantai keliauja kur kas trump, trumpiau, negu kad prasideda operacijai Mare Nostrum, nes e, daug laivų yra išgelbėti toje zonoje. Dėl to E, migrantai, tai žinodami, aprūpina e, migrantus mažesnė, mažesniais kūro ir vandens ištekliais ir dėl to kyla jiems didesnis pavojus. E, laivai yra labai prastos kokybės ir kartais net netoli Libijos pakrantės įvyksta nelaimingi atsitikimai žmonės e, bando, naudodamėsi palankiomis oro sąlygomis, e, plaukti į Europą ir kartais Italijos e, pakrantės zonoje iki, sulaikom iki 50 laivų. Šis, šis skaidrė yra paskutinė, aš norėjau pasakyti, kad daugiausia laivavedžių, kurie e, buvo sulaikyti, atplaukę iš e, trečių šalių, buvo tunisiečiai. E, žmonės taip pat pirmiausiai iš Libijos guminėse valtyse nuplukdomi iki didesnių laivų ir paskui Tuniso laivais plukdomi į Europą. Vienu atveju buvo 352 žmonės laive matote nuotraukas, e, kuriuose e, parodytas Tuniso žvejybos laivas, kuris gelbėja žmonės išskestančio laivo. E, tai buvo mediniai laivai. bet taip pat buvo nustatyta, kad žvejybinis laivas naudojosi migrantų padėtimis ir e, bandė paimti mokestį iki 15 tūkstančių dolerių. Dabar norėčiau pasakyti jums šiek tiek pakalbėti apie e, centrinį viduržėmio jūros teritoriją. Uh, Frontexas dabar e, operuoja Hermis operaciją Pietų Sicilijoje ir Enėjas prie Pulijos ir Kalabrijos krantų. Matote tai skaidrėse. 22 valstybės narės e, dalyvauja tose dviejose operacijose. Abi operacijos turėtų baigtis rugsėjo mėnesį. Atsižvelgiant į tai, kad migrantų srautai išlieka labai e, stiprus, mes Hermis operaciją nutarėme pratesti dar dviems mėnesiams iki lapkričio pabaigos. E, ir šiek tiek padidinti išteklius. Ta galėsime padaryti, sumažindami kitą savo veiklą, perskirdami biudžeto lėšas maždaug 2,3 milijono eurų, e, eurų tam, kad galėtume, papildomai skirdami, kad galėtume pratesti Hermis operaciją. Bet reikia pasakyti, kad Frontexas nebeturi, po to nebeturės lėšų ir nebeturėsime jokios veikimo laisvės. Mes kol kas negame jokių patvirtimų iš Italijos valdžios dėl Mare Nostrum ateities, ar baigsis ši operacija ar ne. Nežinome, jeigu taip, tai kada tai įvyktų, nežinome. Galvojame apie tai, kad vis tik tai tai kažkada įvyks ir dabar jau planuojame kitą operaciją Triton. Rytoj Romoje vyks susitikimas, kad galėtume aptarti šios galimos bendros operacijos detalės. Kai suderinsime detalės, paskelbsime e, konkursą valstybėms narėms dalyvauti, informuosime valstybės narės ir paskui tik e, su komisija bendrausime, bandydami išsiaiškinti, ar bus galima perkelti kažkokią biudžeto dalį, kad būtų galima finansuoti šią operaciją. Bet aš noriu akcentuoti, kad aišku yra tai, jog e, pirmoji bendra operacija Tritonas nepakeis Mare Nostrum, nei savo įgaliojimais, nei ištekliais. Mes negalėsime pakeisti Mare Nostrum operacijos. E, veiklos zona tos bendros operacijos apims dabartinę Hermis ir Enės dabartinės teritorijas. Taigi galite įsivaizduoti kur e, bus vykdoma ši operacija, pasižiūrėdami į šią skaidrę. ši operacija bus vykdoma arčiau ES pakrančių negu Mare Nostrum. Bandome, bandysime panaudoti daugiau išteklių, negu kad e, dabar e, naudojama daug dviejoms toms operacijoms ir manoma, kad 3 e, milijonai eurų mėnesiui bus skiriama. Baigdamas, ponė pirmininkė, noriu pasakyti, kad Triton bendros operacijos pradžia E, priklausys nuo dviejų veiksnių. Pirmiausiai nuo to, ar bus skirt, skubiai skirtos lėšos, ar komisija galės Frontexui pers, pervesti lėšų. Mes girdėjome, kad galbūt taip e, ir bus padaryta. O antras dalykas, viskas priklausys nuo valstybių narių pasirengimo dalyvauti ir skirti e, išteklius, skaitant žmogiškuosius šią operaciją. Ačiū. Ačiū ponui A.S. Fernandes, tai iš ties detali informacija, gerbiami kolegos. Daugelis jūsų paprašė žodžio, todėl norėčiau dabar užbaigti kalbėtojų sąrašą. Dar tris pavardės įrašysiu, keturias, keturi ir penki dar žmonės prašo žodžio, todėl turėsite kalbėti tik po pusantros minutės. Griežtai turėsiu mm, kalbėjimo laiką riboti. Perskaitysiu pavardės. Mrs. Wikström, Mrs. Keller, Mrs. Guillaume, Mr. Lopez Aguiar, uh, Mr. Kirkos, uh, uh Mrs. Uh, Renaud Dallon, Mrs. Vergia, Mr. Hala Aho, uh, Mrs. Kienge, and Mrs. Gomez. Uh, and Mrs. Uh, I don't, uh, Nematau jūsų pavardės, ponė Spinelli taip pat kalbės. Kalbėtojų sąrašas užbaigtas. Nematau dar vienas prašo žodžio. Dvi pavardės. Ir trys pavardės. Kiekvienam kalbėtojui po vieną minutę skiriama. Pradėkime, ponė Ziper. Dėkoju, pirmininkė. Aš stengsiuosi kalbėti trumpai. Labai gerai, kad jūs aiškiai išdėstėte Frontexo kompetencijas ir nubrėžėte aiškę skiriamą ribą, nuo kurios prasideda valstybių narių kompetencija. Užduosiu klausimą. Parlamentas ragina Frontexą taikyti pagrindinės teisės. O kaip su valstybėmis narėmis? Kaip Frontexui pritaikyti tą koncepciją, kai valstybės narės elgesi visiškai priešingai? Jūs minėjote, kad pabėgėlių ir nelegalių sienos kirtimų skaičius didėja. Vadinamieji nelegalų sienos kirtimai. Iš kokių šalių tie žmonės atvyksta ir ką rodo žvalgybiniai duomenys, kaip atskiriami e, pabėgėliai ir nelegalūs migrantai. Taip pat norėčiau sužinoti, ar valstybės narės rodo noro skirti daugiau darbuotojų ir pinigų, kad susidorotų su tomis papildomomis užduotimis. Apie tai kol kas nieko nekalbėta. Paskutinė pastaba Vakar komitete mes nagrinėjome Frontex Plus klausimus. Ne visai aišku, kur yra skiriamoji riba tarp Italijos vyriausybės iniciatyvų ir Frontex bei valstybių narių iniciatyvų. Koks bus Frontex indėlis į šituos bendrus darbus? Pone Holmeier, norėčiau užduoti tris klausimus. Pirmas. Labiausiai nukenčia Graikija ir Italija. Ar jos yra pasiruošusios bendradarbiauti su Frontexu, ar jos elgesi atvirai, ar tinkamai dalyjasi informacija, o gal yra tam tikrų kliūčių informacijos dalymėsi. Mane taip pat domina finansiniai Frontexui skirti ištekliai. Ar trūksta tokių lėšų, gal galėtumėt nurodyti priežastis, kodėl. <clears throat> Toliau, jūs pateikėte statistinius skaičius apie pabėgėlius. Kaip pabėgėliai yra registruojami? Ar su jais yra vykdomas kažkoks pokalbis? Galbūt Frontexo vaidmuo šitoje srityje nepakankamai įvertinamas. Ir paskutinis klausimas. Viduržėmio jūroje veikia tam tikros pajėgos. Ar jos bendradarbiauja su Frontexu, ar joms reikia papildomų apmokymų? Pone Vikstrom. Labas rytas, buvo labai įdomu klausytis jūsų pasakojimo apie dabar vykdomas operacijas. Šiame parlamente nuolat vyksta diskusijos apie Frontex. Kelis kartus keitėme reglamentą. Jau daug metų, ilgus metus tiesą sakant, Frontexas mums rūpi. Man įdomu, kada mums parlamento nariams bus pateiktas Frontexo veiksmų planas, operacijų planas. Mes norėtume įsigilinti ir matyti, ar ten tinkamai užtikrinamos pagrindinės teisės. Taip pat jūs pasakojote apie operaciją Triton. Kodėl keičiamas pavadinimas? Ar pasikeitė iš esmės operacijų planas? Koks skirtumas tarp naujosios operacijos Triton ir ankstesnių operacijų? Enėjas ir Hermis. Šių operacijų sėkmė be jokios abejonės priklauso nuo valstybių narių skirti tinkamą indėlį. Sukonkretinkite, kokios paramos jau sulaukėte iš valstybių narių, kas jums pažadėta ir ar valstybės narės rodo norą, o gal kaip tik nenori prisidėti prie Frontexo operacijų. Pone Keller, labai įdomu buvo klausytis jūsų pranešimo, dar būtų naudinga gauti skaidrės. Mane labiausiai domina Triton projektas. Kadangi tos operacijos pagrindinis tikslas yra humanitarinis. Tai yra gelbėti žmonės. Jūs esate sienų apsaugos agentūra. Jūs užsiminate sienų apsaugą ne humanitariniais veiksmais. Taigi kaip tai dėrės su triton humanitarinė funkcija? 3 milijonai per mėnesį. Iš kokios biudžeto eilutės tai bus skirta ir ką jums jau pažadėjo valstybės narės, kokius įnašus jos žada duoti, ar tai bus darbuotojai, ar laivai, sraigtasparniai, kas konkrečiai. Aišku, žmonės rizikuoja savo gyvybę, kirzdami viduržėme jūrą ir tai problemai reikia politinio sprendimo Ir raktas į sprendimą yra atverti teisėtus kelius pabėgėliams. Mes turime prieglopšio sistemą čia, bet jeigu jinai tokio kelio nepasiūlo, tai visa sistema neveiks. Neužtenka pasiūsti vis daugiau ir daugiau pasieniečių. Reikia pasiūlyti legalų kelią tiems žmonėms, kurie dabar rizikuoja savo gyvybę ir bando atvykti nelegaliai. Frontexo gairės, jūrų stebėsenos reglamentas, su kuriuo parlamentas neseniai baigė dirbti. Noriu sužinoti, kiek jo jau įgyvendinta, nes tai susijęs su jūsų užduotimis. Pone Gijon. Ačiū Jums už e, pasisakymą. E, mes komitete esame girdėję e, jau e, kai kurios dalykus, ne viskas buvo nauja, apie vaidmenį mm, jūsų agentūros apie gelbėjimą ir taip pat labai jums dėkoju, kad jūs paminėjote tam tikrus neigiamus faktus. Jūs taip pat sakėte, kad vyksta uh, intensyvesnė veikla, bandoma pervežti daugiau žmonių, bet taip pat, kad žmonės aprūpinami e, mažesniais ištekliais maisto ir vandens. Jūs minėjote Enijas ir Hermis ir naująją operaciją, kurį jie pakeis. Ir kaip jūs įsivaizduojate, kaip bus atliekama sienų priežiūra? Kitas dalykas, e, kaip jūs galvojate, ar reikėtų Europos e, priežios pareigūno viduržėmio jūros migrantų klausimams. Ponės Lopes Agijar. Ačiū pirmininkė, aš norėčiau e, padėkoti Jums, Jūsų atstovui, norėčiau paklausti Jūsų apie nesusipratimus, neiškumus, kurie yra e, susiję su Mare Nostrum operacija, kaip ji tęsiama, kaip ji tęsis ir galimybės e, tos dėl Frontex Plus. Vakar e, komisijos narė Malstrom kalbėjo ir mes tarsi esame suklaidinti Italijos vyriausybės atstovų pareiškimų. Girdėjome, kad Frontex Plus bus kaip pakaitalas e, Mare Nostrum operacijos. Ir tarsi mus neteisingai suprato, mums taip atrodo. E, žmo, organizacijos susimančios priekybą žmonėmis, mafijos tipo organizacijos. E, tie, kurie bando pakliūti į ES teritoriją, e, kaip elgesi, mes žinome, kad kūras, kūro ištekliai mažinami. E, ir jie tikisi, kad bus daugiau gelbėjimo operacijų jūroje iš ES pusės. Kaip jie žin, sužino apie tai? Ar jūs turite informacijos apie pobūdį, apie mastą? kaip jie sužino apie tą mastą, kas vyksta, ką daro Frontexas viduržėmio jūroje, geriau negu kad mes. Dabar ponas Kirkos. Ευχαριστούμε πολύ για την παρουσία σας σήμερα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 ir net su Frontexu mūsų padėtis labai sudėtinga. Norėtume, kad Frontex būtų daugiau skirta išteklių darbui Graikijoje. Norėčiau išgirsti, ką valstybės narės pasiruošusios įnešti į bendrą darbą. Kai kurios valstybės priima pirmąjį migracijos srautą jos negali būti paliktos pačios vienos, vilkti visą gelbėjimo operacijų naštą. Gal galite taip pat pasakyti, ar Frontex Plus bus atskirta nuo Mare Nostrum? E, matome, kad išgelbėta per Mare Nostrum operaciją e, daugybė žmonių, bet taip pat e, keli tūkstančiai žmonių žuvo ir mes matome, kad nebegalime veikti, kad agentūra negali veikti viena, reikia, kad visa ES, visos valstybės narės prisidėtų, kad tokios e, dramos nebepasikartotų. Komisija neseniai e, pareiškė, kad Frontex Plus bus e, papildinys Mare Nostrum operacijų ir buvo paskelbta, kas prisidės prie šio proceso bet kol kas neaišku, kokios bus priemonės, kokie ištekliai skirti šiai operacijai. E, pavyzdžiui, kai bus plečiama veikla paieškos ir gelbėjimo. E, šiandieną girdėjome, kad svarbiausia, kad būtų operacija sėkminga, kad kad dalyvautų kaip galima daugiau valstybių narių. Ir gal galėtumėte mums pasakyti, kaip e, valstybės narės reaguoja į naujuosius pasiūlymus. Pone Veržėt. Ačiū. Pirmininkė. E, mes e, norėtume pamatyti dokumentų daugiau, nes labai svarbus yra skaičiai ir norėtume, kad Frontex mums pateiktų e, daugiau tų skaičių. E, kelia surūpinimą pagarba žmogaus teisėms, taip pat tarptautiniai įsipareigojimai. Mes e, balsavome dėl atinkamo teksto kadencijos pradžioje po Lampedūzos dramos, kai žuvo 300 žmonių, pernai spalį buvo pradėta Marianos Trum operacija. Tai tarsi atsakas į tą nelaimę yra e, įvairiausių dabar skaičių, duomenų ir aš e, norėčiau paklausti jūsų, ką iš tikrųjų žinome, kokie yra e, pokyčiai, kokios yra tendencijos ir kas atsitinka su tais žmonėmis. Jūs sakėte, kad daugiausiai yra iš Sirijos, iš Eritrejos, bet kaip, ar jie prašo prieglopšio, kas vyksta toliau? Aš e, galvodama apie Prancūzijos žiniasklaidą galiu pasakyti, kad matau, jog Frontexų yra labai manipuliuojama. E, sakoma, kad 40-60 procentų reikia mm, e, didinti išlaidas Ir žinome, kad kas pusmetį vyksta didžiuliai pokyčiai, kurie susijęs su tarptautinė padėtimi, taip pat su kita regionu esančiu kitoje viduržėmio jūros pakrantėje. Manau, kad reikėtų labai atsargiai mums daryti pareiškimus ir e, aš suprantu, kad kiekvienais metais iki 5000 žmonių pakliūva. Vyriausybė vyriausybė Italijos paskelbė apie mm, tai, kas bus po Mare Nostrum operacijos. Ir taip pat noriu pasakyti, kad kai kurios valstybės narės blokuoja tam tikrus pasiūlymus dėl, nes e, kai kalbame apie gyvybių, žmogaus gyvybės išgelbimą, turėtume netaupyti lėšų. Thank you, Chair. Thank you, Mr. Ponas Halaho, dėkoju, dėkoju už pristatymą. Ar paieškos ir gelbėjimo operacijų daugėjimas skatina vis daugiau žmonių leistis į tą kelionę ir dėl to daugėjo tragedijos atveju. Ir kaip ir kiti norėčiau sužinoti, ar Frontexo veikla yra taip pat susijusi su pasienio, su sienos kontrole. Tai yra, ar reikia užkirsti kelią nelegaliai, ar siekiam dedamos pastangos tam, kad būtų užkertamas kelias nelegaliai migracijai, ar užsimama tik paieškų ir gelbimo mm, veikla. Dėkuoju, ponė Kengi. Dėkuoju, aš taip pat turėčiau klausimų. Iki Dabar mes išgirdome daug informacijos apie techni, techninio pobūdžio informacijos, bet aš nematau iš tikrųjų, kad būtų politik, politikų veiklos tam, kad būtų tikra e, prieglopšio politika pasitelkta. Marija Marė Nostrum yra sukoncentravusi tik labiau su ties išsiuntimu ir e, gelbėjimu. Kodėl iki šiol mes nesugebame pakeisti kultūrinio požiūrio. Reikėtų nepamiršti, kokie būtų šios veiklos tikslai. Tas Frontexas, Frontexas plus ar Tritonas, e, jų tikslai keisis ar ne ar e, bus pereita prie žmogiškojo faktoriaus. Taip pat, kodėl tik Italija turi spręsti, koks bus milijono žmonių likimas, kodėl tai nedaro ES. Taip pat, kokia veikla užsijima tos organizacijos, kurios šiaip turėtų kovoti už žmogaus teisės. Dėkuoju, ponė Gomes. Aš taip pat manau, kad reikėtų ES pastangų ir ne tik pasienio valstybės pastangos reikėtų priemonių, finansinių, žmogiškųjų išteklių ir taip toliau. Mums reikia Frontex Plus tam, kad mes e, užtikrintume ir žmogaus, e, pagrindinių žmogaus teisų laikymasi. Europoje mes turėjome taip pat ir uh, ES sienos misiją. Ar jums teko bendradarbiauti su tą misiją, ar ji įtraukta į jūsų veiklą? Nes aš žinau, kad Frontexas e, ir e, toliau prisidėjęs prie kai kurių valstybių atstovų, pavyzdžiui, lib, libiečių aktyvios e, migracijos, nes iš tikrųjų to, ko Libija, pavyzdžiui, E, žlugo, beveik žlugo ir dėl to daugelis gyventojų atvyksta čia. Dėkuoju, ponė Spinelli. Dėkuoju. Šiomis dienomis ir šiandieną mm, iš pono Fernandeso girdėjome, kad Marija Nostrum iš tikrųjų susilaukė didelio pasisekimo tai yra didelio pasiekimo, pasiekė gerų rezultatų gelbė, gelbėjant migrantus. Dabar išgirdome, kad Frontexo, kad Mare Nostrum nepakeis nei Frontex Plus, nei Tritonas, nei Hermes. Ne, nebus paieškos ir gelbėjimo operacijų. Taigi Italija lieka viena Mare Nostrum operacijos nebus ir vėl bus mirštama viduržėme jūros regione. Norėčiau paklausti, ar jūs suprantate, kad bus tokios pasiekmės? Ir pagal sutartį ir, ir sutarties vienas straipsnis 80 straipsnis yra pažeidžiamas. Tame straipsnėje yra sakoma, kad reikia solidariai elgtis tarp valstybių narių, jeigu to reikia ir reikia pasitelkti lėšas. Ir taip pat pažeidžiamas ir vienas e, pagrindinių žmogaus teisių hartijos e, straipsnis, kuriame yra draudžiama e, nesuteikti pagalbos žmonėms, kurie skęsta jūroje. Dėkuoju, ponas Poliezė. Dėkoju. Norėčiau paklausti, kokios yra Frontex Plus kompetencijos ir kokia bus Tritono operacijos e, veikla, kokios funkcijos. Ir kas bus, jeigu Mare Nostrum operacija ne, nebus pratesta, kaip kad sako dažnai mūsų ministras Alfano. Dėkoju. Ponas Korau, dėkuoju. Aš taip pat norėčiau paklausti, koks bus ryšys tarp Frontex Plus, Frontex ir e, Mare Nostrum bei Tritono. Pasienyje gyvenantis žmonės jaučiasi, kad institucijos juos pamiršo. Aš esu iš Sicilijos ir mums kasdien kyla ši problema jau neaišku, ar tikrai kas nors imsis kažkokių konkrečių veiksmų. Norėčiau dar paklausti, ar Frontexas Plus galės, galės taip pat apimti ir tarptautinius vandenis, ar, ar išliks tik prie vienos valstybės krantų. Uh, Man atrodo, kad buvo Frontex 83 milijonai eurų skirta, 32 buvo e, skirti administravimui. Ar tikrai reikėtų tiek išteklių administravimui skirti, gal reikėtų mažiau administravimui ir daugiau veikloms, veiklos, kitoms veiklos rytims? Na, matome, kad Lenkijoje yra įsikūrusi Frontex agentūra, gal geriau reikėtų jos bus neperkelti į Siciliją, todėl kad tikrai čia yra daugiausiai problemų. Dėkoju, ponas Foch. Dėkoju, pirmininkė. Jeigu Tritonas bus perkeltas kitur Europos Sąjungoje. Pabėgėliams galbūt reikėtų skirti daugiau vandens ir kitų išteklių. Taip pat dėl laivų, dėl tų valčių, guminių valčių, kuriais keliauja tie migrantai, jos yra areštuojamos ar ne. Taip pat daugelis prašo prieglobščių trečiojoje šalyje. Koks yra jų teisinis juridinis statusas, jeigu jie, pavyzdžiui, atvyksta į Siciliją? Dėkoju. Dėkoju. Dėkuoju visiems kolegoms, jūs tikrai labai gerai bendradarbiavote šiandieną. Dabar žodis jums ir atsakykite į kuo daugiau klausimų. Dėkuoju. Pirmininkė, pasistengsiu atsakyti visus klausimus, atsiprašau iš anksto, jeigu kurį pamiršiu. Pradėsiu nuo vieno pasakojimo. Frontexas niekada savo vardo, vardu nepavadino nei vienos operacijos, taigi Frontex Plus iš tikrųjų klaidina gyventojus. Tai paaiškėjo ir šiandieną, ir vakar e, komisijos, komisijos narės Malstrom pristatymo metu. Skirtumas tarp Mare Nostrum ir Tritono yra iš esmės tiesiog prigimtis tų abiejų, abiejų operacijų. Mare Nostrum yra paieškos ir gelbėjimo operacija, o Tritonas e, pagrindinį dėmesį skirs sienos kontroliai, valdymui. Ir nors suprantame, kad žmogaus gyvybės gelbėjimas yra svarbiausias dalykas, reikia taip pat kontroliuoti ir sienas. ir pasienio sienos kontrolė neturi tapti vien tik paieškos ir gelbėjimo operacija. Kaip sakiau, mes e, apimsime esamą Enėjo ir Hermes operacijos e, zoną ir ištekliai, kurie yra skirti e, sargybiniams, kontroliuojantiems asmenėms, turėtų būti didinti, padidinti. Paprastai tuose e, patruliuojančiuose laivuose 300 žmonių tilpti negali. E, taigi, reikia skirti dėmesio ir šiai sričiai. Kalbant apie pagrindinės teisės, ir apie nau, laikymasi, naujų reglamentų laikymasi, e, tų reglamentų, kurie reglamentuoja Frontexo veiklą. Visa, viso to yra laikomas, tai numatyta jau mūsų dokumentuose ir laikydamėsi naujo reglamento turėsime kontroliuoti, e, ar laikomasi žmogaus teisių, bus būtent pareigūnas, kuris tai darys. Jis e, bus atsakingas e, valdančiai tarybai, neatsakys man. Taigi bus tikrinama, ar yra laikomasi pagrindinių žmogaus e, teisų visose mūsų operacijose. Kadangi daugelis iš jūsų ne, negalėjo susipažinti su, su skaidrėmis. Ten buvo daug domenų apie mm, šalis, kilmės šalis, įvairių skaičių ir taip toliau. Tai e, jūs galėsite su tai skaičiu susipažinti, kai jums perduosiu e, skaidrės. Kaip atskirti pabėgėlius nuo nereguliarių migrantų? Vienintelis būdas, kaip galima tai padaryti, bet šimto procentų garantijų nėra, yra jų patikra iš karto po atvykimo į ES teritoriją. Taigi reikia iš karto išskirti, kam, e, rasti, kam reikėtų tarptautinės apsaugos ir taip pat atrinkti, kas neturėtų gauti tokios E, tokios apsaugos, e, bet tai iš tikrųjų nacionalinių institucijų veikla. Frontexas per ekspertus tengiasi padėti toms vietos institucijoms e, identifikuoti tuos migrantus ir pabėgėlius, bet vis dėlto to tolesnių veiksmų turi imti nacionalinės institucijos e, ir turi suteikti prieglobstį ir panašiai. Taigi mes konkrečiai nežinome net kiek pabėgėlių, e, kiek yra prašoma, kiek yra pateikiama e, pabėgėlių prašymų ir taip toliau. Kiek yra pateikiama prašymų dėl prieglopščio. Na, o kalbant apie išteklius, valstybių narių skiriamus išteklius, e, Frontexo biudžetas e, yra finansuojamas per ES biudžetą. Taigi būtent per ES biudžetą visos valstybės narės e, prisideda prie Frontexo biudžeto. Taigi nėra skirtingo įnašo į Frontex veiklą e, priklausomai nuo to, ar daugiau ar mažiau jaučia kur nors valstybė migracijos e, spaudimą. Nežinau, kiek valstybių narių dalyv norėtų dalyvauti Tritono operacijoje. Uh, Kaip sakiau, jau esame sutarę dėl detalių su Italijos vyriausybė ir e, kitą savaitę tikriausiai paskelbsime e, raginimą pateikti, e, parodyti norą dalyvauti šioje operacijoje. Vis dėlto, kadangi jau buvo daug dalyvių ir kitose dviejose operacijose, manau, kad sulauksime daug atsakymų. Pavyzdžiui, Hermes operacijoje dalyvavo 16 valstybių, Enėjo operacijoje dalyvavo 18. Graikija, Ispanija, Italija dalyvauja visose šiose operacijose. Taigi, ir Ispanija, ir Graikija dalyvauja Italijos operacijose, Italija, žinoma, vadovauja toms operacijoms, taigi ir dalyvauja juose Na ir Italija dalyvauja taip pat ir operacijose, kurios yra vykdomos Graikijoje ir Ispanijoje. Ma, pasikartuosiu. Mes e, turime gelbėti gyvybės, tai yra pagrindinis prioritetas. Bet Frontexo pagrindinė veikla yra sienus valdyba, uh, ir paieškos ir gelbėjimo operacijų kontrolė, bet šias operacijas turėtų vykdyti pačios valstybės. Kaip apie tas operacijas, apie tas operacijas gauna informacijos ir nelegalios migracijos tarpininkai? Jie yra nusikaltėliai jie yra organizuoto nusikalstamumo dalis, jie panaudoja tą informaciją. Kita vertus, zona, kurioje vykdoma e, Mare Nostrum operacija, buvo labai e, gausiai aprašyta žiniasklaidos, taigi iš tikrųjų gauti informacijos apie tą operaciją nebuvo sunku. Taip pat jau minėjau, kad migrantų, atkeliaujančių migrantų skaičius labai ženkliai padidėjo pradėjus operaciją Mare Nostrum. Nežinau, ar tai yra traukos e, e, faktorius, bet tikrai tie nelegalios imigracijos tarpininkai iš Libijos e, pradėjo daugiau, e, daugiau žmonių vežti laivais, todėl kad e, buvo stikinę, kad tuos žmonės išgelbėsime. Ir laivu, į laivus jie pakraudavo mažiau vandens, mažiau maisto. Taip, tuo pat metu padidėjo taip pat ir pavojai kylantis tiems migrantams. Na, o dėl naštos pasidalymo, dėja, apie tai atsakyti negaliu. Migrantai atkeliauja į Italiją ir kitas valstybės. E, nežinau, negaliu atsakyti, ar reikėtų perkelti juos į kitą valstybę, tai yra politinio pobūdžio sprendimas. To komentuoti negaliu. Mes padedame valstybėms narėms e, išgelbėti žmonės, e, bet kokie po to yra, kokie seka veiksmai po to, tai jau yra valstybių narių prerogatyva. Dėl Libijos. Taip jūs žinote, kad e, situacija Libijoje vis prastėja. Pasienio kontrolės ten nėra. E, visiškai. Ir e, Europos išorės veiksmų tarnybos operacija e, Libijoje turėjo grįžti į Italiją ir Maltą, todėl kad Tripolyje situacija nebuvo iš geriausių, ten nebuvo saugu. Todėl e, tikrai ši operacija neprisidėjo prie migracijos rautų valdymo. Iš 83 milijonų didelė dalis lėšų yra skiriama administravimui. Tiesa, bet nepamirškime, kad mes turime išmokėti atlyginimus, apmokėti kompiuterius, e, taip pat sumokėti biurų nuomą ir taip toliau. Be tų žmonių, kurie visą tai valdo, administruoja, mes negalėtume vykdyti mokymų, vykdyti analizės, e, rizikos analizės ir taip toliau. Taigi pamirškime žodžio administraciją neigiamą konotaciją, nes iš tikrųjų administravimas tikrai būtinas mūsų operacijoms. Ir kaip jau minėjau, negaliu jums konkrečiai atsakyti, kokie yra tolesni veiksmai, kai žmogus pateikia prašymą dėl prieglopščio. Ir kas nutinka su žmonėmis, kuriems yra nesuteikiamas e, pabėgėlio statusas. Kai kuriuose valstybėse narėse yra suteikiamas laikinas leidimas gyventi arba tam tikras humanitarinio prieglupščio statusas, bet tai priklauso nuo valstybių narių. Labai ačiū Jums už išsamius atsakymus. Norėčiau padėkoti Jums, e, kad atvykote. Iškart turiu perėti prie kito punkto, nes jau vėluojame 15 minučių. E, speciali Viduržėmio jūros regiono darbo grupė 22-23 per savo posėdžius e, kalbėjome apie komisijos darbo dokumentą dėl komunikato e, apie Vidužėmio jūros regionų specialios paskirties darbo grupės e, įgyvendinimą. Europos komisija negalėjo atsakyti į mūsų klausimus tuomet ir Europos komisijos atstovas <clears throat> generalinio direktorato E, vadovas, ponas Raitė atvyko pas mus e, vidaus reikalų komisijų generalinio direktorato vadovas ir jam suteiksiu žodį iš karto. E, nariai Liepos mėnesį kalbėjo apie tai, kad reikia integruoto sprendimo, reikia atsižvelgti į kilmės šalies padėtį ir bus mums dabar labai įdomu išklausyti jūsų nuomonės apie padėtį. Prašom. Labai ačiū, ponė pirmininkė. Ponė Gal, sveiki visi. Man labai malonu vėl būti pas jūs. Man pasirodė, kad kai pažadėjau, jo grįšiu pas jūs ir atsakysiu jūsų klausimus, kai kalbėjome apie ataskaitą dėl specialios paskirties darbo grupės viduržėmio jūros regionų, jūs nežinote, kad išklausysite vėliau ponios Mastrom, paskui pono Hilarijas. E, prieš man grįžtant. Taigi esu tikras, kad jau kai kuriuos klausimus yra atsakyta, o galbūt jūs norėsite dar, kad labiau jie būtų patikslinti ir aš turėsiu vėl prisipažinti, kad neturiu atsakymų ir vėl turėsiu grįžti. Bet e, vis tik tai, tai bus procesas, e, kurį išgyvensime per atvenčius keletą metų. Manau, kad buvo jau pakankamai aiškiai pasakyta, kad per vasaros atostogas padėtis E, dėl pabėgėlių, dėl pasaulio padėties pasikeitė iš esmės. Jeigu pasižiūrėsime į tai, kas vyksta Ukrainoje, kas vyksta su uh, islamo valstybės grupuotė Sirijoje, Irake, jeigu pasižiūrėsime į Izraelį, Palestiną, Libiją, uh, Ir jeigu pasižiūrėsime į darbo grupės ataskaitą, tai yra komisijos vidinis darbo dokumentas paskelbtas gegužės mėnesį, tai ta ataskaita jau atrodo pasenusi. E, aš generalinis direktorius esu tris mėnesius. Ir aš suvokiau per tą laiką, kad kažkokių stebuklingų sprendimų tikrai nėra. Tuo pačiu metu tikriausiai, kad jūs e, tikriausiai pateiksite klausimus būsimam komisijos nariui atsakingam už šią sritį, bet kas e, tas žmogus bus dar nežinia, ir kad jūs prašysite, jog būtų e, daugiau vienybės e, požiūrė į e, migracijos politiką. Mes turime daugiau galvoti ES lygmenių. Taip pat e, reikia sutelkti komisijos skirtingas tarnybas ir mums taip pat reikia e, bendrų e, sąlyčio taškų tarp valstybių narių, taip pat Europos Sąjungos lygmenių e, dėl to, ką daryti su migrantų srautais nes aš manau, kad tikriausiai iki šių metų pabaigos jau gausime skaičius, kurie parodys, kad situacija tokia pat, kaip tuo met, kai prasidėjo arabų pavasaris. Jeigu pasižiūrėsime į prieglopščio prašymus visose valstybėse narėse, tai pamatysime, kad situacija yra labai sudėtinga, pasaulio situacija. Ir valstybės narės bei Europos Sąjunga, Europos parlamentas, komisija, taryba, visi turi dirbti kartu ir tai būtų vienas iš svarbiausių dalykų mums e, per ateinančius metus. Tūkstančiai Italija atvyko migrantų Girdėjau jūsų klausimus ir kolega sakė, kad labai sudėtinga tikslius duomenis skaičius pateikti. Turiu pasakyti, kad ir aš e, suglumsiu, kai pamatau skirtingus duomenis, nes e, datos kriterijai yra skirtingi, taigi viską reikėtų žiūrėti e, gana atsargiai rezervuotai. Frontexas, taip pat Italijos vyriausybė mums sako, kad iki rūpjūčio pabaigos maždaug 110 tūkstančių e, žmonių atvyko per centrinį viduržėmį jūros regioną, lyginant su 18 tūkstančių pernai. Ir tas skaičius yra iki rūpiučio pabaigos tik tai. Atsiranda didžiulis E, spaudimas. Prieglapšio prašytojai siekia pakliūti į šiaurę ir kai kurių valstybių narių prieglapšio sistemos dėl to patiria stresą. Pateiksiu Jums keletą skaičių. Daugiau kaip 20 tūkstančių Italijos laukia prieglapšio prašymų. 75 tūkstančių Vokietija, 41 Švedija, 31 Prancūzija. Ir tai yra duomenys, kurios pateikė Eurostatas ir kurie yra rūpiučio pabaigos duomenys. Aišku, kad per ateinančius mėnesius e, tie skaičiai didės. Ryt, rytų viduržėmių jūros teritorijoje yra didelis e, spaudimas situacijai tempta. 18 tūkstančių sulaikytųjų, nors man nepatinka tas žodis, bet taip parašyta man. 2014, e, iki 2014 metų Liepos ir tai yra dvigubai daugiau negu kad anksčiau. Ir taip yra todėl, kad e, teritorijose aplink ES nebėra taikos, taip pat dėl tam tikros veiklos, bet mes turime užtikrinti deramą humanitarinį atsaką. E, mano duomenys yra e, skirtingi iš Junktinių tautų pabėgėlių reikalų įgaliotinę. E, dingę žmonės, mirusių, žuvusių skaičius viduržėmio jūroje. 2011 metais maždaug 2000 žmonių žuvo ar dingo. 2013 e, metais 600, o iki Liepos pabaigos šiais metais pusantro tūkstančio žmonių žuvo arba dingo be žinios, bandydami e, kirsti viduržėmio jūrą. Tokia yra situacija ir ponas Hilarijas jau jums paaiškino kaip e, prekiautojai, prekeiviai žmonėmis e, naudojasi tuo, kad žmonės tas jaučiasi saugesni kirstami viduržėmio jūroje. Dėl to jie e, naudoja vis prastesnės kokybės laivus, mažiau kūro ir vis daugiau žmonių talpinama į tuos laivus. Bet mes e, Frontexo operaciją ir Mare Nostrum operaciją neišspręsime visų problemų. Mes visi žinome, kad e, reikia trejopo požiūrio, reikia pirmiausiai e, dėmesį skirti kilmės šalims, tranzito šalims ir dabar norėčiau keletą žodžių pasakyti apie tai. Taip pat reikia bendro požiūrio, apie ką jūs kalbėjote e, su ponu Hilarijas, e, kalbėdami apie viduržėmio jūrą. O trečias e, dalykas yra bendra situacija, kaip valstybės narės veikia kartu tam, kad būtų užtikrinta, jog migrantai, kurie turi teisę į humanitarnę apsaugą, e, kad, kad jų e, padėtis bus nagrinėjama Europos Sąjungoje. Man atrodo, kad tam tikrą prasme mes pasiekime pažangos e, bendrai galvodami, bendrai dirbdami per pastaruosius keletą metų. Daug kas daroma siekiant reformas įdėkti partnėse šalyse, stiprinti pajėgumus, uh, Pavyzdžiui, buvo žiūrima į Afrikos šalis, į pagrindinės priežastis verčiančias žmonės e, vykti iš savo šalių. Balandį vyko ES Afrikos vadovų stikimas, buvo politinis dialogas pradėtas migracijos klausimais su Rytų Afrika. Ministrų lygių e, užsimama e, migrantų kelių, e, nagrinama iš Afrikos kyšulio į Europą. E, Taip pat yra mobilumo partnerystės e, pradėtos su Tunisu ir Maroku. Tai yra e, neblogas pagrindas e, konkretiems bendradarbiavimo veiksmams ir tikiuosi daug ko pirmiausiai iš mobilumo partnerystės su Maroku buvo pradinių problemų, bet paskui diskusijos tapo turiningesnės su Jordanija E, siekime pasirašyti sustarimą ir su Egiptu dėl mobilumo ir migracijos. Ponas Hilarija sakė, kad šiuo metu Libija yra e, problemiškiausia šalis - 92 procentai. Bent jau Frontexas taip mano, kad neregal, ne, nereguliarių migrantų, prieglopščio prašytojų e, atvyksta iš Libijos. Dabar neturime aiškaus atsakymo, kaip užtikrinti dialogui deramą aplinką. Regionės plėtros e, apsaugos programas yra plėtojamos, kai kurios bus pratestos Jose bus e, siekis e, stiprinti paėgumus e, ilgalaikius e, e tranzito šalyse, taip pat parama tam tikroms bendruomenėms. Ir e, mūsų tikslas, kad visi šie e, kai, per dialogus kai kurios šalis mums sako, kad jūs kalbate apie migraciją Europos Sąjungoje dėl to, kad jūs nenorite, kad žmonės pakliūtų į Europą. Jūs nesuprantate, kad mes labiausiai nukenčiame nuo migracijos iššūkių. Jeigu pasižiūrėsime į e, skaičius, e, ponė Malšom e, komisijos narė kalbėjo apie tai vakar, apie Šiaurės Afriką, skirtingas šalis ir skaičiai yra labai nedideli tie, apie kuriuos aš kalbėjau, lyginant su uh, tuo, kas atsitinka su pabėgėliais. ir lygnant su tuo, ką daro valstybės esančios e, viduržėmio jūros pietinėje pakrantėje. Mes galvome apie veiksmų planą, e, kuris paėdų kovoti su prekyba žmonėmis. E, naujas komisijos narys, aišku, bus už tai atsakingas, bet mes jau pradėjome darbus. Mes dirbsime su pirmininkaujančia Italija tam, kad galėtume sustiprinti e, imigracijos e, pareigūnų tinklą Viduržėmio jūros regione, taip pat Afrikoje. E, daug kas iš jūsų taip pat minėjote, kad mums tikrai reikia žiūrėti į e, bendrą situaciją ir į patekimą į Europos Sąjungą humanitarin. E, reikia užsitikrinti atvykimą su tam tikra apsauga, kuriuose turėtų labai tvirtai atsispindėti humanitarinis aspektas. Bet aš manau, kad valstybės narės taip pat supranta, kas vyksta už ES ribų ir dėl to labai svarbu, kad jo susitelktų ir kad mes galėtume geriau dirbti kartu, žuot kiekvienai valstybei darius tą atskirai. Aš tikiuosi, kad per metinio perkeliamo platformą e, mes galėsime apie tai pakalbėti išsameu. Jūs kur kas geriau už mane žinote, kokios yra priemonės taikomas e, legaliai migracijai. Mes turime toliau dirbti šioje srityje, mano nuomonė Mes turime atkreipdėmėsi į mokslininkus, e, studentus, bet taip pat e, plėsti ratą. Tai labai svarbu. Turime tam tikrą priemonių rinkinį. Tai yra antrasis ramstis e, bendroji ES prieglopščio sistema. Turime Dublino priemonės, ar mums jos patinka ne, bet tokia yra teisinė situacija turime įvertinti, kaip viskas veikia, bet pirmiausiai mes turime užtikrinti, kad e, kažkas vyksta ir turime turėti galimybės e, sutelkti skubę pagalbą ESO. Taip pat e, reikia galvoti apie vienus dalykus, kaip prieimimo vietų koncentracija, prieglopščio prašymų nagrinėjimas. Ir kitas dalykas yra sienos e, stebėsena priežiūra. Mes turime labai aiškiai sakyti, kad tai nėra užduotis, kurią galime numesti Europos Sąjungai e, tikėdamėsi, kad kažkas bus padaryta su dabartiniais ištekliais. Mes galime sustiprinti savo veiklą, apie tai kalbėjo ponas Hilarijas, mes galime pabandyti e, sustiprinti priemonės ir e, reikia tikėtis, kad valstybės narės taip pat prisidės e, būtinais ištekliais, žmogiškaisiais ir materialiais. Bet Valstybės narės pirmiausia yra atsakingos. Šiame kontekste mes apie tai kalbėsime per ateinančius mėnesius ir metus tikriausiai. Mes neturime Europos e, sienos apsaugos sistemos Jeigu net ir turėtume, tai tada kiltų klausimas, kaip tai sėti su paieškos ir gelbėjimo operacijomis. E, Pirminkė, jūs man jau duodate ženklą, kad aš pernelyg ilgai kalbėjau. Atsiprašau už tą entuzijasmą, bet aš esu e, naujas šią srityje, kitą kartą kalbėsiu trumpiau. Ačiū, ponas Kruetė. Jūsų pranešimas labai įdomus. Dabar žodžio prašo penki parlamentarai. Ponne Veržėje prisijungia, taigi jų bus šeši. Pirmiausia, kalbės ponė Sibel. Dėkoju pirmininkė. Turiu prispažinti, kad Esu šiek tiek suglumusi, išgirdusi šią informaciją. Be jokios abejonės turime dirbti keliais frontais. Turime gelbėti žmonių gyvybės, tačiau nepamirškime, kad jų kilmės šalys gali užsimti prevenciją ir neleisti jiems e, sudaryti sąlygas jiems likti Bet pažiūrėkime, kas vyksta dabar Sirijoje ir Irake. Ten tikrai nėra sąlygų užsimti prevenciją. Yra ir tranzito šalys. Argi mes galime reikalauti, kad tie pabėgėliai pasiliktų tranzito šalyse, tokiuose kaip Iranas, Jordanija. Mes neturėtume žiūrėti į tas trečiasias šalis kaip šalis, iš kurių galime išpešti pinigų. Mes turėtume galvoti, ką patys galime padaryti. Ar jūs turite kokiu nors instrumentų kartu su komisija, kaip daryti spaudimą valstybėms narėms, kad jos prisimtų atsakomybę dabartinėje situacijoje, kad jos skirtų pakankamai darbuotojų ir pinigų, prisimtų tą naštą, aiškintusi, kurie pabėgėliai turi teisę į prieglopstį. Mes negalime palikti pabėgėlių už durų. Pone Vikstrom, dėkoju ponui Rūtė, aš žaviuosi jūsų humanitariniu požiūriu. Jūs teisingai pastebėjote, kad šalia ES sienų įsiplėskė vis daugiau gaisrų, krizių. Jūs teisingai nurodėte, kad valstybės narės turi pamiršti savo nacionalinius interesus ir ieškoti visą europinių sprendimų, sukurti teisėtus ir saugius kelius į ES patekti šimtams žmonių iš krizių apimtų šalių. Ponas Arijas Fernandes šiandien aiškiai nurodė, kad Libijoje situacija iš prastos virto katastrofiška. 92 procentai bandančių perplaukti viduržėmę jūrą yra Libijos piliečiai. Šiuo atžvilgiu noriu užduoti klausimą apie misiją, ES misiją Libijoje ką ji šiuo metu veikia, norėčiau išsamaus atsakymo. Ir aš noriu Jūs paraginti, tęsti Jūsų gerą darbą. Ačiū. Toliau ponė Keller. Dėkoju už pranešimą. Aš suprantu, kad jeigu Jūs esate e, naujas šiuose pareigose, tai sunku įsigilinti į detalės, tačiau mes e, su šiais klausimais dirbame seniai ir norime detalios informacijos. Neužtenka vien bendrųjų diskusijų. Aš supratau, kad darbo grupė nagrinės konkrečius veiksmus, o Dokumente tik tai aptariami projektai, kurie buvo pažadėti prieš dešimt metų, tačiau nebuvo įgyveninti. Neverta šaukti susitikimų ir aptarnėti bendruosius klausimus. Aš noriu konkrečių atsakymų. Aš pritariu poniai Sipel, kad e, negalima koncentruotis vien į kilmės šalis, kur vyksta karo konfliktai, Negalima koncentruotis vien į tranzito šalis, negalime reikalauti, kad jie pasiliktų tuos migrantus savo šalyje. Norėčiau iš jūsų, iš jūsų generalinio direktorato išgirsti, kaip bendrabiaujama su trečiosiomis šalimis, kur keliauja pinigai. Mes, kaip parlamentarai, niekada negauname visos informacijos. E, kažkiek pinigų yra skiriama pasienio tarnybos apmokymams. Norėčiau žinoti, kur tie pinigai yra išleidžiami. E, buvo minėta Tunisas, Libija. Norėčiau, kad mums būtų pateikta šitą informaciją per porą dienų, nes šita problema yra įsisenėjusi. 13 milijonų eurų buvo skirta Italijai viduržėmio jūros veiksmams. Norėčiau žinoti, kam tiksliai buvo panaudoti tie pinigai. Kiek pinigų Italija paprašė ir kiek jų bus skirta ir iš kokios biudžeto eilutės? Norėčiau sužinoti, ar Italija paprašė papildomų lėšų Mare Nostrum operacijai. Jūs paminėjote kontrabandą. Kaip konkrečiai jūs planuojate kovoti su kontrabanda? E, kokie bus konkretus žingsniai kartu su trečiosiamis šalimis? Pagal Stoholmo programą buvo numatytos tam tikros studijos tyrimai. E, nemanau, kad sustabdysime nelegalius migrantus kovodami su kontrabandininkais. Mes turime nutiesti teisėtus kelius. Tyrimas yra nepakankamas dalykas, tačiau net ir tas tyrimas, nors pažadėtas prieš penkerius metus, buvo pažadėtas, jis nebuvo atliktas. Yra daugybė klausimų ir į juos nėra atsakymų, bendrosios, bendrojo pobūdžio diskusijos mums, kaip parlamentarams, neužtenka. Pone Gomes, aš per ketverius metus lankiausi Libijoje dešimt kartų, nes buvau pranešėję to klausimu. Aš jau anksčiau rašiau, kad situacija virs katastrofiška ir mūsų valstybės narės už tai didelė dalimi atsakingos. Nes mes dalyvavome karinėse operacijose nuversdami Kadafį, bet po to viską pamiršome ir neintegravome savo pastangų, UBAM misija atvyko per vėlai, valstybės narės pardavinėjo ginklus libiečiams ir šituo galima paaiškinti visą tą katastrofą, o katastrofa dar blogės. Iki šiol atvykstantys žmonės iš Libijos buvo, buvo ne libiečiai, bet dabar galime tikėtis ir pačių libiečių antplūdžio, žinoma, kartu ir su kitais nes ta šalis niekam nebepriklauso. Valstybės narės labai didelė medlimi už tai atsakingos. Tos rauto nepavyks sustabdyti, nes konfliktai įsiplieskė Irake, Sirijoje, Somalijoje, Eritrėjoje ir taip toliau. Mūsų vystimosi politika nepanacėja atvirkščiai. Ji tik tai skatina tuos rautus. Tai labai ilgalaikis procesas. Mums reikia bendrų veiksmų. Ir aš noriu paklausti, ką jūs, komisija, darote, kad čiuptumėt mūsų valstybės, vyriausybės už sprando, sutrenktumėt kaktomis ir paaiškintumėt, kad reikia bendrų veiksmų, kad nepaliktumėt vienų tų valstybių, kurios yra pirmose fronto linijose. Pone Spinelį. Norėčiau pasakyti du dalykus. Jau daug kartų šiandieną ir vakar buvo pakartota, minėjo, tai minėjo komisijos narė Malstrom. Buvo sakyta, kad Marė Nostrum operacija skatina migraciją link Italijos krantų į Italiją. Vyriausybė tai dažnai išsako, bet išklausykite ir daugelių asociacijų balsų, pavyzdžiui, Teisės studijų asociacija teigia, kad būtent tai yra tik pretekstas tam, kad būtų sustabdyta Mare Nostrum operacija. Tiesa, daugiau žmonių bėga iš savo šalių, bet e, jie bėga ir todėl, kad krizės padariniai auga, karai tęsiasi ir žinome, kad Libijos, Libija, Libija štiko katastrofiškos pasiekmės. Pagal tą tuos specialios paskirties darbo grupės duomenis, žvelgiant juos, kyla klausimas, kur eina lėšos, kurios būtų skirtos Mare Nostrum operacijai. Ar tikrai komisija prašo valstybių narių imtis tikrai solidarių veiksmų, nes tų veiksmų nėra yra pasitelkiamas tiesiog perkeliamas resettlement. Ta specialios paskirties darbo grupė mini, kad jau yra pasiekta gerų rezultatų, bet ES 15 tūkstančių e, yra žmonių perkelta per resettlement procedūrą iš, 3, iš 300 tūkstančių, kurie paprašė prieglapščio. Oui, beaucoup de choses ont daug kas buvo pasakyta, kai kas prieštarauja tarsi tarpusavėje, bet norėčiau Jums padėkoti už patikslintus atsakymus ir už tai, kad Jūs mums pristatėte realią padėtį, bandėte pristatyti daug skaičių, iš tikrųjų e, yra, egzistuoja, bet reikia labai atsargiai tai žiūrėti net ir taip pat darant palyginimus, jūs lyginote padėtį šiais metais ir 2011 metais, bet noriu pasakyti, kad nebuvo geri pavyzdžiai pateikti. Visi žino, kokia yra situacija, kad yra e, daug tarptautinės įtampas ir tai sunkina padėtį, bet 23 tūkstančiai tuniziečių 2011 metais atvyko e, į Europą. E, taigi reikia e, daryti tam tikrus e, niuansus ir bandyti geriau suvokti bendrą padėtį. Jūs sakėte, kad reikia bendro pasaulio požiūrio į migraciją, ne tik ES požiūrio. Į kitas šalis nuo 2010 metus mm, kitur taip pat daug migrantų atvyko, bet buvo tam tikras sulėtėjimas, o dabar migrantų vėl daugėja. Valstybės narės turi prisijimti e, tam tikras prievalės. Reik, dabar matome, kad jos paprasčiausiai spardo kamolį vienos kitoms ir nenori imtis atsakomybės. Aš esu atsidavusi europietės ir manau, kad tik tai europiniu sustarimu mes įveiksime prieštaras, kurios egzistuoja tarp valstybių narių. Uh, Aš e, nežinau, ar pakankamai gerai bus, vyks bendradarbiavimas su trečiosiomis šalimis dėl Tuniso, dėl Maroko. Galiu pasakyti, kad mm, buvo tam tikros įtampos Marokė, Tanžyrė, e, trys žmonės žuvo, padėtis nėra rami, bet Mes, pavyzdžiui, galime uždaryti sienas, galime e, vykdyti gelbėjimo operacijas, bet e, tie, kurie užsima žmonių pervežimų, prisitaikys, nes sprendimas yra ne tas e, sprendimas e, susijęs su naujų legalių būdų atvėrimu ir ES turėtų apie tai galvoti ir tai yra svarbu, galvant mūsų apie, apie mūsų ekonominius ir demografinius interesus, reikia pagalvoti, kad e, labai daug e, nelegaliai dirba žmonių ES, kurie atlieka tuos juodus darbus. Pane Kyčiui. Taip, dėkoju. Pirmininkė dėja negalėjau pasisakyti anksčiau. Trumpai norėčiau užduoti vieną klausimą apie migraciją. Ši tema tikrai labai aktuali Sicilijai, iš kurios aš ir esu. Ten nuolatos atvyks nauji migrantai, jie atvyks laivais. Už mėnesio mes minėsime metinės Lampedūzos e, tragedijos metinės, kur žuvo daug migrantų ir vaikai miršta vis dar iki šiol. Norėčiau pakalbėti ypač apie mažamečius, apie nepilnamečius. Deja, tuose laivuose yra daug e, mažamečių, kurių tėvai, e, tarkim, žuvo, žuvo kelionėje. Sicilija jiems padeda ir e, padeda, pavyzdžiui, per savanorystę. Kai kurios šeimos savanoriškai ėmėsi šių vaikų globos. Buvo daug pasakyta apie migracijos reiškinį, bet aš norėčiau pabrėžti ir šį aspektą. Reikia užtikrinti ir vaikų teisų laikymasi. Ar buvo paskaičiuota, kiek vaikų atvyksta į ES teritoriją būtent tokiu būdu. Ir kas jau buvo padaryta ir kokie ateities planai, ką ES valstybės galėtų padaryti šioje srityje tam, kad būtų užtikrintos ir vaikų teisės. Maja. Äh, Frau Vorsitzende, vielen Dank. Ich freue mich sehr, dass der General. Ačiū pirmininkė. Džiaugiuosi, kad šiandien atvyko generalinis direktorius į mūsų posėdį. Noriu užduoti kelis klausimus. Pritariu Jums dėl to, kad pabėgėlių skaičius priklauso e, pabėgėlių skaičius padidėjo, nu, e, aukų skaičius padidėjo, Daugiausia su tuo susiduria Pietų Europos valstybės. Jos priima didžiausius imigrantų srautus. Tačiau man rūpesti kelia ir antroji fronto linija. Ten pabėgėlių skaičius, apsigyvenančių pabėgėlių skaičius yra didesnis negu pirmosiose valstybės narise. Valstybės narės dažnai kaltina vienos kitas, tačiau tai nėra problemos sprendimas. Ar ruošiami kokie nors pagalbos planai toms valstybėms narėms, kurios labiausiai kenčia nuo pabėgėlių srautų? Ar yra koks nors planas, kaip baigti kaltinti vienas kitą ir pereiti prie konstruktyvių veiksmų, įgyvendinti prieglopščios ryties direktyvas ir reglamentus. Jūs taip pat kalbėjote apie kovą su prekiautais žmonėmis. Prekyba žmonėmis atneša milijardus pelno, bet dėl jos e, žūsta žmonės, žmonės patiria kankinimus, papuola į vergyją ir į kitas siaubingiausias sąlygas vadinamojoje kriminalinėje ekonomikoje. Ar yra kokiu nors konkrečių veiksmų suplanuota kovoti su prekiautojais žmonėmis, numatyti naują bendradarbiavimą tarp valstybių narių toje kovoje? Man dažnai susidaro įspūdis, kad valstybės narės nepakankamai koordinuoja savo veiksmus, ES institucijos nepakankamai dalyvauja o tai sudaro sąlygas prekiautojams žmonėmis klestėti. Norėčiau išgirsti atsakymą iš Frontexo. Kai kas mane e, išgazdino. E, tai yra teiginys, kad kuo daugiau žmonių išgelbėjimą, tuo labiau tai paskatina aktyviau veikti prekiautojų žmonėmis. Panašu, kad mūsų veiksmai likšaliniai paskatino prekybą žmonėmis, skatino siūsti vis didesnius kiekius žmonių. Kaip mums išspręsti šitą dilemą? Galbūt sprendimas galėtų būti teisėtą migraciją. Tačiau kita vertus e, faktai rodo, kad teisėta migracija e, niekada neįtakoja neteisėtos migracijos mastų. Tai patvirtina Švedijos pavyzdys. Manau, kad sprendimas yra kovoti, griežčiau kovoti su nelegalia migracija. E, nori kalbėti Italijos ministras ponas Kolombo ir prašyčiau kalbėti kuo trumpiau, kad ponas Ruetė galėtų atsakyti į klausimus. Ponas Kolombo dabar. Kolombo. Dėkoju. Aš esu Filipas Kolombo iš nuolatinės Italijos atstovybės Briuselėje. Aš bendradarbiauju teisingumo ir vidaus reikalų srityje. Išklausėme tiek generalinio direktoriaus Rūitą, tiek direktoriaus Ajas pasisakymų ir parlamento narių pasisakymų. Tikrai buvo parodyta, kad šis klausimas visiems labai aktualus. Pirmininkaujančioji Italija mano, kad e, ši tema yra prioritetinė tema Italijai. Mes e, aktyviai bendradarbiaujame su komisija, ieškodami naujo požiūrio. Šio naujo požiūrio reikia tam, kad e, atsisakytume tik kaltinimų. Tikrai reikėtų valdyti, bandyti suvaldyti šį reiškinį. Taigi mes šiuo metu stengiamės bendradarbiauti su kitomis valstybėmis narėmis tam, kad e, pasitelktume naują požiūrį, kaip minėjo direktorius e, Reutė, reikalingi trys reiškiniai, e, trys ramšiai, valdymas, bendradarbiavimas trečiosiomis šalimis ir prieimimas, migrantų prieimimas ir ypač e, tų migrantų, kurie galbūt paprašys e, prieglopšio. Su Frontexu mes bendradarbiaujame mm, techniniais klausimais tam, kad e, sustiprintume bendradarbiavimą. Kaip minėjo direktorius Arijas, nereikia Europos Mare Nostrum programos. Žinome, kad nėra nei tinkamų priemonių, nei norų. Mare Nostrum buvo tiesiog yra tiesiog humanitarnio pobūdžio operacija ir jos reikėjo todėl, kad susidarė nepaprastoji situacija. Ji tęsiasi nuo praėjusių metų ir tęsiasi ir sustiprėjo netgi šiemet. Taigi mes pasižymėsime, mes suprantame, kokie yra neigiami Mare Nostrum ehm, Mm, kokios gali būti neigiamos Mare Nostrum pasiekmės, suprantame, kad e, situacija, situacija suprastėjus e, Libijoje vis daugiau migrantų pasinaudojo tą progą atvykti į Europą. Bet mes, e, pirmininkančiai valstybė, stengsimės užtikrinti, kad šis klausimas, ši situacija būtų geriau valdoma reikėtų pasitelkti ilgalaikį bendrąjį požiūrį, kurį pasitelkt panaudotume kitais metais. Kaip minėjo generalinis direktorius ir daugelis iš jūsų, Dabar ši problema yra iškilusi viduržėmio jūroje, bet gali, e, žinoma, paveikti ir kitas valstybės narės. Nekartosiu to, ką sakė generalinis direktorius. Tikrai labai svarbu kovoti e, su tarpininkais, neteisėtos prekybos žmonėmis tarpininkais, taip pat ir nepilnamečių, kurie atvyksta į Europą vieni, klausimas yra labai svarbus. Reikia užtikrinti jų teisės. Tikrai pritariu daugeliu dalykų, kurie buvo išsakyti šiandien. Ir tikrai pirmininkančių valstybė dės pastangų e, šioje srityje. Dar norėjau pasakyti, kad Italija neprašo lėšų. Italija tiesiog prašo, kad ištekliai, kurie skirti Frontexui, būtų padidinti, sustiprinti. Apie juos kalbėjo abu direktoriai šiandien buvo minima, kad dėl to šiuo metu e, dar turi būti priimtas sprendimas, mes tikėkime, kad tų išteklių padaugės. Ir aš tikiuosi, kad parlamentas pritars šiam pasiūlymui. Dėkuoju. Thank you very much, Mr. Colombo. Well, Mr. Rueta, short answers, please. You already know me well. I tend to answer very Ponas Rueta, paprastai mano atsakymai ilgi, bet bandysiu trumpai. Uh, Pone Sipel, noriu pabrėžti, kad valstybės narės vis labiau suvokia, kad šitoje srityje reikia visos ES bendradarbiavimo. Mes turėtume <clears throat> efektyviau išnaudoti turimus išteklius Pavyzdys galėtų būti toks, kad e, vis dažniau susitinka įvairių sričių ministrai, kad nereikia dalytis į Europos šiaurę ir pietus, neturi likti tų dviejų stovyklų, kurios kritikuoja vieną kitą, nes ši problema yra bendra europinė. Pone Sipel, Aš pritariu Jums, kad problemas, apčiopiamas problemas reikia spręsti greitai. Jūs, kaip parlamentas, teigiate, kad komisija užsima tik tai gaisrų gesinimu, o negalvoja apie tolesnę perspektyvą. Turėsime atsižvelgti į šitą pastabą. Nes kitu atveju mes neįvykdysime savo pareigos kaip europiečiai. Jūs uždavėte labai konkretų klausimą apie UBAM ir ponas e, Hilarijas jums jau davė atsakymą. Tenka apgailestauti, kad UBAM šiuo metu neveikia dėl prastos saugumo situacijos Libijoje. Aš gaunu informacijos iš kolegų išorės veiksmų tai, e, tarnyboje ir Svarstome, kaip mums toliau dirbti su Libijos valdžia. Pone Keller, aš tam tikrą dalmį jau atsakiau į jūsų klausimus. Tai yra trumpalaikis požiūris, vidutinės trukmės ir ilgalaikės trukmės požiūris. Mes turime dirbti uh, su kilmės šalimis, tranzito šalimis, mes negalime koncentruotis vien į humanitarinę situaciją. Jau tris mėnesius dirbu generaliniu direktoriumi ir pastebėjau, kad 45 procentus savo laiko skiriu darbui su trečiosiomis šalimis. Tuo turėtų užsimti kiti asmenys. Ir aš turiu juos įtraukti į tą darbą, kad pats galėčiau koncentruotis į svarbiausius dalykus. Dėl teisėto atvykimo į Europos Sąjungą, aš manau, kad tuos klausimus jūs galėsite užduoti mano komisariai. Mes atliksime tyrimą, vykdysime bandomuosius projektus su valstybėmis narėmis. Reikia naujo požiūrio į tuos klausimus šiuo metu. Pone Gomes siūlo čiupti valstybės narės už sprando ir trinktelėti jas kaktomis. Na, bet mes mieliau norėtume nenurodinėti valstybėms narėmis, o konstruktyviai su jomis bendrabiauti. Ne, nekaltinti valstybės narės, kad tai jų kaltė, bet bandyti rasti sprendimus. To ir bandysime pasiekti. Pone Spinelį toliau uždavė klausimų. Jūs teisi, teikdama, kad būtų neteisinga teikti, jog Mare Nostrum tapo tarsi magnetų ir dėl to padidėjo pabėgėlių srautai. Ne, pasaulis pasikeitė. Be to, prekiautojai žmonėmis be jokių skrupulų naudojasi tą pablogėjusią situaciją ir naudojasi Mare Nostrum operaciją, skiria pabėgėliams vis prastesnius laivus ir taip toliau. Taigi čia yra tie du elementai. Ir tikrai nėra taip, kad humanitarinė operacija pati savaime sukūrė tą didėjančių srautų situaciją už ES ribų. Visiškai pritariu poniai Verža, kuri teigia štai ką. Atsakysiu Jums prancūziškai. Jūs sakote, kad vienas iš dalykų uh, į kuriuos turėtų atkreipti dėmesį ponas Junkeris kaip komisijos vadovas ar e, atsakingas komisijos narys, yra legali migracija. E, galvojant apie demografinę padėtį Europos Sąjungoje, e, per ateinančius metus pamatysime, kad galbūt bus įmanoma, tai nėra paslaptis, bet galbūt įmanoma kad e, gairias paskelbs naujasis e, pirmininkas dėl ES politikos priemonių, kurios bus pagrindinės priemonės. Klausė apie statistinius duomenis apie nepilnamečius. ES aš turiu tokius duomenis apie nepilnamečius Italijoje. Ką apie Italiją dar kalbėsime. Tačiau į tos duomenys reikia žiūrėti su šiokiu tokiu skepticizmu. Liepos pabaigoje buvo 86 tūkstančiai nelegalių migrantų, kurie atvyko į Italiją. 14 tūkstančių iš jų buvo nepilnamečiai. Mane pribloškė tas milžiniškas skaičius. Ir jūs teisingai sakote, kad štai į šitą sritį mes turime gilintis ir imtis kažkokių veiksmų. Pone Holmeier, jūsų klausimą jau šiek tiek atsakiau. Mes turime taikyti įvairią pusį požiūrį į imigracijos politiką kova su nusikalstamomis grupuotėmis yra dalis to požiūrio. Pirmininkaujantį Italiją turi glaudžiau bendrabiauti su ambasadomis įvairiose valstybės narėse. Mes turime rasti ir kitų bendradarbiavimo formų, kad užkirstume kelią nusikaltėliams, artimiausiais mėnesiais parengsime veiksmų planą, kaip kovoti su gaujomis ir prekiautojais žmonėmis. Štai, pabandžiau, pabandžiau atsakyti į klausimus, bet jei prireiks, aš atsakysiu dar. Dėkoju ponui Rueta už tai, kad atvyko, nors laiko ir truko, mes sugebėjome pasikalbėti beveik nevėluodami. Dabar iš karto pereisime ir aptarsime kitą darbo tvarkės klausimą, tai e, jungtinė diskusija, bendra diskusija. Tie, kurie turi išeiti iš salės, prašau tai padaryti kuo greičiau, kad posėdis būtų tęsiamas. ir kviečiu svečius prisijungti prie bendros diskusijos, ateiti čia į prezidimą. Still alive. Still alive. With lots of questions we had. Uh...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 Mums liko dar labai įdomių darbuotvarkės punktų. Prašau, susėskite. If you, if you have to discuss issues, please do it outside. Prašau, jeigu dar turite kai ką aptarti, padarykite tai už salės ribų. You can continue it on the corridor. Prašau, kolegos, susieskite. Okay, so we will have a joint debate on the Taigi dabar vyks bendros diskusijos apie pagrindinių teisų situaciją Europos Sąjungoje. Ir turime Europos komisijos atstovę, ponę Fransuos Lebail. E, Teisingumo generalinio direktorato generalinę direktorę. Ir taip pat e, turime pagrindinių teisų agentūros direktorių Morten Kjerum. Taip pat e, posėdėje dalyvauja ir Europos tarybos žmogaus teisų ir teisinės valstybės generalinio direktorato e, generalinis direktorius Filipas Boja. Taigi, norėčiau pasveikinti visus svečius. Uh, E, mūsų komitete mes tikrai su dideliu susidomėjimu išklausysime jūsų pranešimų apie ataskaitas, kurios buvo parengtos šią temą. Norėčiau paprašyti jūsų kalbėti trumpai ir kalbėti neilgiau negu po 15 minučių. Tam, kad liktų klausim, laiko klausimams. Ir taip pat, kad liktų laiko ir jūsų atsakymams. Šios trys ataskaitos buvo paskaptos elektroniškai ir taip pat galėjote paimti ir popierinę versiją šioje salėje. Taigi visų pirma, suteiksiu žodį poniai Fransuaz Lebai. Prašau, žodis jums. Merci. Euh. Labai ačiū, gerbiama pirmininkė. Trys ataskaitos egzistuoja, jūs paminėjote tris organizacijas, kurios yra atsakingos už skirtingas sritis, bet mes labai gerai dirbame visi kartu. Jau seniai toks geras bendradarbiavimas vyksta. Dėl pagrindinių teisių hartijos manau, kad reikėtų pasakyti pirmiausiai du dalykus Reikėta, reikėtų prisiminti, kad pagrindinių teisių hartija E, visai neseniai tapo privaloma nuo 2009 metų gruodžio, dabar 14 metai ir e, komisija, baigianti darbą, buvo pirma e, komisija, kuri priemė priesaiką laikyti sutarties nuostatų, taip pat, kuri priemė priesaiką dėl to, kad gerbs ir rems visapusiškai pagrindinės teisės. Manau, kad tai yra labai svarbu pastebėti, kadangi Hartija pirmą kartą e, tapo tarsi ramščių iniciatyvų ir politikos priemonių, e, kurias e, taikė ir siūlė komisija. Jūs turite, matėte tikriausiai visomis kalbomis paskeltą jau ataskaitę, taip pat jie egzistuoja elektroninė uh, E, kaip elektroninė versija ir pristatoma padėtis Europos Sąjungoje teisėkros iniciatyvų srityje, taip pat valstybių narių priemonės atsispindi ir taip pat kalbam apie tai, kaip hartija taikoma valstybėse narėse, kai jos įgyvendina ES teisę. Tai yra labai svarbus argumentas, kuris e, kelia tam tikrų neiškumų. E, bet tai yra dalykas, kurio nereiktų pamiršti. Mes e, remiamės duomenų baze, e, kurią e, į kurią savo indėlinė komisija, taip pat pagrindinių teisų agentūra ir taip pat EFRA, EFRA tai yra pagrindinių teisų agentūra, yra parengusi ataskaitą ir mums Mes taip pat gauname laiškų iš piliečių, kurie, pavyzdžiui, mano, kad jų pagrindinės teisės e, yra pavojuje. Mes parengėme dabar ketvirtąją ataskaitą ir akcentuojame padėtį taikant hartiją valstybėse narėse. E, įdomu pastebėti yra tai, kad matome, jog vis daugiau e, valstybių narių e, teismų e, naudojasi, daro nuorodas į ES teisę, vis daugiau teismų pateikia prejusticinius klausimus teisingumo teismui. 43 11 metais 114 14 pernai buvo pateikta tokių klausimų ir Tai rodo, kad valstybėse narėse hartija tampa aktuali, o mes laiškų esame gavę 4 tūkstančius laiškų, kuriuos minėjau. Ataskaitoje taip pat siekiama pasižiūrėti į teisingumo teismo vaidmenį taikant hartiją. Jau e, noriu pasakyti, kad e, yra priimtas sprendimas dėl duomenų saugojimo. Teisingo teismas yra labai tvirtai išsakęs savo nuomonę, kad ES turi priimti teisės aktus, kurie užtikrintų hartijos įgyvendimą. Tai yra labai svarbus dalykas. E, duomenų saugojimo direktyva buvo patvirtinta 2006 metais. Tuo metu Hartija dar neturėjo e, saistančios, e, saistančio poveikio ir e, yra dabar įdėktas poveikio vertinimas. E, E, komisijos, e, pagal kurį e, siūlomi teisės aktai turi būti vertinami iš pagrindinių teisių ir pagrindinių teisių hartijos požio nuo 2010 metų. Tai yra daroma ir kiekvienas pasiūlymas šiuo metu vertinamas iš pagrindinių teisių pozicijos. Manau, kad tai yra labai svarbus dalykas. Komisija tokį principą taiko ir mūsų nuomonė e, kitos institucijos turėtų taip pat jį taikyti. Jūs žinote puikiai, kad komisijos e, pasiūlymai e, yra susijęs su tarp institucijomis taip pat diskusijomis. Taigi poveikio vertinimas yra labai svarbus šio požiūriu. Teisė, kuros veiksmai šiuo laikotarpiu komisija, kaip žinote, E, labai siekia sustiprinti procedūrinės teisės e, baudžiamosios teisės srityje. 2013 metais buvo e, malonu pastebėti, kad buvo galiausiai patvirtinta direktyva dėl nusikaltimų aukų apsaugos, taip pat direktyva dėl galimybės naudotis advokatu, tai sustiprino procedūrinės teisės ir pagrindinės teisės asmenims, e, kurie yra įtariamieji visoje Europos Sąjungoje. 2013 metais taip pat buvo patvirtintas pasiūlymas dėl nekaltumo prezumcijos, tai yra labai svarbus dalykas. E, taip pat patvirtinome pasiūlymą dėl vaikų teisių, kurie yra įtariami e, atlikę nusikalstamą veiką vaikai yra e, jau labiau pažeidžiami asmenys ir reikėtų jiems taikyti e, kur kas e, stipresnės teisės. Tiek dėl teisėkuros, bet manau, kad galima pasakyti, kad mes, mūsų generalinis direktoratas yra pateikęs tam tikrų pasiūlymų dėl bendros, yra ir kitų sričių, pavyzdžiui, bendroji ES prieglopščio sistema. E, Mes kalbam apie teisę į orumą ir draudimą taikyti nežmonišką, nežmogišką elgesį e, prieglopščių prašytojų atveju. E, tai yra svarbios iniciatyvos. Galėčiau dar paminėti, kad e, dėl duomenų apsaugos yra E, svarbių iniciatyvų patvirtinta, tai yra viena iš pagrindinių teisių ir komisijos jau dviejus su pusę ir trejus metus kalba apie šią nepaprastai svarbę e, pagrindinę teisę, vyksta diskusijos ir parlamentas mums visiškai pritarė. Šiuo metu, jeigu norime e, pasistumti prieki pagrindinių teisių sityje, mes turime būtinai patvirtinti reformą duomenų apsaugos srityje. Tie, e, taigi teisėjai, kurios e, dalykai šie svarbus, bet taip pat labai svarbus yra įgyvendinimas Austrijos e, atveju, kai komisija tarsi užsipuolė, galiu pasakyti, kabutėse Austrijas reikalaudama, kad ji užtikrintų duomenų apsaugos institucijos nepriklausomybė, e, pasiektas teigiamas rezultatas, taip pat Vengrijoje įvyko teigiamų poslinkių komisija kreipėsi į teismą dėl mūsų nuomonė to, kad buvo pažeistas nediskriminavimo principas dėl to, kad gana e, žiauriai buvo sumažintas e, notarų prokurorų teisėjų pensinis amžius ir teismas E, patenkino mūsų ieškinį. Ir e, matome gana neblogus rezultatus. E, taip pat yra labai daug sričių pagrindinių teisų srityje, kur galėtume dirbti toliau ir turėtume siekti, kad pagrindinių teisių hartija, mis teisės būtų tikrai e, vienas iš svarbiausių elementų piliečiams. E, yra teisės aktų, techninių, juridinių, e, kurie gyventami tai labai svarbu tam, kad piliečiai galėtų pamatyti naudą. Yra ir sričių, kuriuose turime toliau dirbti Pagrindinių teisų agentūra, e, Europos taryba e, toliau dirba kovodamas su ksenofobija, rasizmu, antisemitiniais pareiškimais e, neapykantą kurstančiais pareiškimais ir mes turime tęsti savo darbus, mūšius ir turime rasti priemonių, kuris leistų mums uh, E, gyventinti praktinės konkrečias e, priemonės, kad galėtume įveikti sunkumus, e, apsisaugoti nuo atitinkamų išpolių realiai. Dėl, aš kalbu apie bet kokią ksenofo, ksenofobijos, bet kokias apraišas, mes turime sugebėti savo priemonės e, ko paversti realybę. Nes e, kai kurie asmenys dažnai nukenčia nuo išpolių ir diskriminacijos. Man atrodo, kad reikėtų man tuo ir apsiriboti. E, apibendrint galima pasakyti, kad pasiekta nemažai pažangos, mechanizmai veikia ir komisija e, kiekvieną kartą e, pasiremdama ES teisę siekė apginti pagrindinės teisės, e, taip pat reikia nepamiršti dabartinės ekonominės situacijos ir pagrindinių teisų pažydinėjimų šiame kontekste. Mes turime būti budrus ir turime užtikrinti, kad hartija ir toliau uh, bus e, mums ramstis ne tik teisėkuroje, bet taip pat ir konkrečiai veikiant tiek komisijai, bet taip pat ir valstybėms narėms ir kad ji taptų kažkuo realiu piliečiams. Norėčiau pasakyti, kad e, tikiuosi, jog kita e, komisija atidžiai klausysis to, ką šioje srityje sakys parlamentas, apie tai kalbėjo savo pradinėje kalboje ir Žanas Klodas Junkeris. Ačiū. Dėkoju. Dabar suteiksiu žodį pagrindinių teisų agentūros direktoriui ponai Kierum. Dėkoju, pirmininkė, norėčiau pasveikinti su visais parlamento nariais ir pasveikinti visus parlamento narius ir pirmininkę bei vicepirmininkus, kurie buvo išrinkti. Manau, kad mes Mm, kadangi jau ir anksčiau labai gerai bendradarbiavome su šio komitetu, tikrai gerai bendradarbiausime ir ateityje. Kaip visi žinome, žmogaus teisės ir žmogaus teisų e, laikymasis yra labai svarbus Europos Sąjungai. Tai yra kartojama nuolatos ir tai nuolatos pabrėžiama barometro analizėje. Europos Sąjungai, e, Europos Sąjungos piliečiai tikrai daug tikėsi šioje srityje iš Europos Sąjungos institucijų. Taigi dėl to šiandien norėčiau pristatyti metinę pagrindinių teisų agentūros ataskaitą apie 2013 metų situaciją. Tikrai džiaugiuosi galėdamas e, čia pasisakyti šalia e, Europos komisijos ir Europos tarybos atstovų. Ir kaip jau Fransuaz sakė, tikrai mes turime bendradarbiauti ir šios institucijos mm, būtent labai gerai bendradarbiavo ir praeitie. Prieš, prista, prieš pristatydamas ataskaitą norėčiau pristatyti pačią pagrindinių teisų agentūrą. Žinau, kad tarp jūsų yra taip pat ir naujų narių. Tik trumpai pristatysiu šią agentūrą. Ši agentūra uh, užtikrina informacijos tiekimą uh, apie pagrindinės teisės. Tai yra, mes kreipiamės tiesiai į pačius Europos piliečius ir apklausėme juos, klausėme, ar jų pagrindinės žmogaus teisės yra gerbiamos, jų yra laikomasi. E, kasdien mes aptarėme 40 tūkstančių, e, apklausėme 40 tūkstančių moterų e, ir klausėme, pavyzdžiui, ar nesusiduria su smurto atvejais, ar nėra persikiamos darbe. Taigi e, įvairios teisės, pavyzdžiui, teisė į orumą, ne, nebūti diskriminuotam ir taip toliau, ar jų yra laikomas Europos Sąjungoje. Visą tai būtent mes ir tyriame. Ir mes stengiamės surinkti informaciją, kurią vėliau galime perduoti ir jums. Ir taip e, surinkę informaciją galime parodyti, kurioje srityje dar yra susidūrima su problemomis ir kur dar yra e, būtinybė parengti teisės aktus. Taigi mes pateikėme taip pat ir teisinę analizę, e, išanalizuojame ir e, teisėkūros e, režimą. Taigi bendradarbiaujame ir su kitomis institucijomis tam, kad pateiktume teisėkuros procedūrų teisinę analizę. Taip pat galime suformuluoti, paruošti ir ataskaitas tam tikromis temomis. Neseniai mes gavome prašymą E, sureaguoti į Claude Maraž Morajas ataskaitą apie valstybės priežiūros programas, koks yra šių programų poveikis pagrindinėms teisėms ir ypač privatumui. Jūs matote ataskaitoje, kurią šiandien išplatinome, e, eilę e, sąrašą ataskaitų, kurias mes pateikime mes ir toliau tęsime šį darbą. Taigi kasmet ši agentūra, remdamasis savo nu, steigimo e, įstatais, turi pateikti savo ataskaitą. Toje ataskaitoje pristatomi, e, pastatoma pažanga 28 valstybėse narėse. Mūsų ataskaitoje mes Pastebime, kad ES buvo sukurta išskirtinė laisvės saugumo ir teisingumo e, zona jos piliečiams. Ir mes suprantame, kad ši sistema yra tikrai stipri. Vis dėlto suprantame, kad e, pastaraisiais metais buvo sunku įgyvendyti kai kurias iš šių teisių, e, ypač kilus ekonomikos krizai. Ir e, mes pastebėjome, kad sumažėjo pasitikėjimas. Žmonės pasitikė mažiau vieni kitais, e, pasitikė mažiau, mažiau kitomis e, bendruomenėmis ir taip pat demokratinėmis institucijomis. Mes pastebėjome, kad reikėtų atkurti tą pasitikėjimą. Visose šiuose m, mm, trijose sritise. Aš jums nepristatysiu visos ataskaitos, nes ji labai išsami, bet norėčiau pabrėžti tris pagrindinius aspektus. Visų pirma, duomenų apsauga, taip pat nusikaltimai susiję su neapykanta ir imigracijos klausimas. Taigi pradėsiu nuo duomenų apsaugos. Snaudeno informacija apie masinius sėkimus pabrėžė, kad asmens duomenų apsauga, e, jai kyla pavojus. E, žmogaus e, teisė į privatumą ir jos apsauga nėra pakankamai užtikrinama šiandien. Praėjusiu metu, praeisiais metais vyko diskusijos ir Mes teigiamai sureagavome į parlamento prašymą išsameu panalizuoti šį klausimą. Tai yra žmogaus teisės ir apsauga, jų apsauga šioje srityje. Šių metų pabaigoje jūs informuosime apie šios ataskaitos rezultatus. Bet ne tik didelės stebėjimo programos e, kelia panašų pavojų, apskritai yra ir kitų sekimo e, mechanizmų, pavyzdžiui, mokesčių rinkimo institucijos ir įvairios kitos institucijos juos renka. Taigi šios agentūros e, veikla mm, Mm, yra, buvo pastebėta, kad yra nepakankamai užtikrinamos žmogaus teisės šioje srityje. Nacionalinių apsaugos institucijų galios turi būti sustiprintos. Ir reikėtų užtikrinti jų nešališkumą. Taip pat tie duomenys yra saugojami institucijose ir tos institucijos turi būti atskaitingos. Jos turi būti atsakingos, jūs turi atsakyti, jeigu, tarkim, jų sukurti saugikliai e, yra, jų neužtenka. Taigi dabar persiu prie antros temos – diskriminacija ir nepykantos nusikaltimai. Norėčiau pacituoti praėjusiu metu ataskaitą apie lesbiečių, gėjų, biseksualų ir e, transgender e, ataskaitą. Buvo apklausti 93 tūkstančiai asmenų. Vienas iš tų asmenų sakė, aš mane taip dažnai diskriminuoja, aš patiriu uh, E, priekabiavimą ir smurtą, kad tai tapo tiesiog mano kasdieniniu gyvenimu. Diskriminacija tampa tiesiog gyvenimo būdu ir su tuo susiduria daug žmonių Europoje. Mūsų ataskaitoje buvo nustatyta, kad 26 procentai ketvirtadalis visų šio apklaustų asmenų susidūrė su smurtu per pastarosius penkerius metus. Taigi ketvirtadalis visų apklaustų asmenų susiduria su smurtu, tai yra tikrai labai didelis skaičius. Šis skaičius taip pat atsispindi ir kitose ataskaitose. Mes, pavyzdžiui, pernai apklausėme ir žydus, bei romus, ir kitų etninių mažumų atstovus ir pastebėjome, kad ketvirtis jų teigia, kad susiduria su smurtu dėl to, dėl savo tapatybės tikimės e, neturime pamiršti, kad šis klausimas nėra tik susijęs su fiziniu smurtu. Mūsų darbe buvo įrodyta, kad neapykantos nusikaltimai daro įtaką visai bendruomeniai, visoje bendruomenėje paplinta baimė. Pavyzdžiui, pakalbėkime apie žydų bendruomenę. ataskaitoje buvo pastebėta, kad trečdalis apklaustų žydų bendruomenės atstovų teigia, kad jie yra e, anksčiau vėliau svarstę apie išvykimą iš šalies, kurioje gyvena. Tai būtent parodo, kokia e, didelė baimė tvyro toje bendruomenėje. Ir Du trešdaliai šių asmenų teigia, kad nenori jokio viešo vaidmens, todėl kad tiesiog bijo susidorojimo. Uh, Praėjusiais metais, kovo mėnesį, Europos parlamentas patvirtino rezoliuciją, kurioje raginama imtis griežtesnių priemonių kovoti su e, rasizmu, e, nepykatos nusikaltimais ir ksenofobija. Ir praėjusiu metu birž... E, gruodžio mėnesį taryba patvirtino išvadas ir paprašė šią agentūrą bendradarbiauti su valstybėmis narėmis, gerinant mainus gerąją patirtimį šioje srityje. Yeah. Taigi mes dabar sukūrėme darbo grupę, kurioje dalyvauja daugiau negu 20 valstybių narių ir pirmasis posėdis vyks e, pirmininkaujant Italijai už kelių mėnesių. Mes tikėmės, kad e, dirbsime visų 28 valstybių lygių šioje labai svarbioje srityje ir tikrai e, apie šį klausimą su jumis diskutuosiu su dideliu susidomėjimu ateityje. Na, o dabar persiu prie migracijos klausimo šio e, grupėje jau buvo daug diskutuojama šią temą. Tikrai labai svarbu nepamiršti pagrindinių teisių, kalbant apie migrantų apsaugą, kurie atvyksta į Europą. Darbo grupėje Viduržėmio jūros regione tikrai imasi labai svarbios veiklos. Mare Nostrum taip pat yra labai svarbi operacija. Ir mes tikimės, kad šios veiklos bus taip pat aktyviai imamasi ir ateityje, kai bus įkurta Frontex plus ir e, ima, bus imtasi kitų veiksmų. Vis dėlto yra dar kai kurių klausimų šioje srityje, kaip kad minėjo generalinis direktorius. Reikėtų, pavyzdžiui, daugiau veiksmų apsaugoto patekimo atvykimo srityje. Taip pat reikėtų, kad pabrėžti, kad kas teikia humanitarinę pagalbą migrantams, ar juos gelbsti jūroje, ar jiems teikia e, prieglopstį ar e, maistą, jų bausti nereikia. Mūsų ataskaitoje būtent rašoma, kad e, šis klausimas yra tikrai labai svarbus e, ir dėl to būna nelaimingų atsitikimų. Mes suvokiame, kad situacija yra tikrai rimta ir mūsų agentūra ir Italija kasmet e, rengia žmogaus teisėms skirtą konferenciją. Ir analizuojame visus šiuos sudėtingus klausimus. Mes kalbame apie e, situaciją, kuri yra susiklošiusi ir apie pokyčius. Jūs visi, žinoma, esate laukiami, e, jūs kviečiu dalyvauti šioje konferencijoje, kuri vyks lapkričio mėnesį. Taigi, baigdamas, Paminėsiu dar vieną aspektą. Focused section. Kažkokia išskirtinė e, dalis, pagrindinio dėmesio dalis e, ataskaitoje. Mes analizuojame, pavyzdžiui, kokia pernai buvo pagrindinių žmogaus teisų situacija Europoje. Šiemet mes Pabrėžime, kad e, pasiekime daug pažangos, bet rašome, kad e, reikėtų, kad e, pagrindinių žmogaus teisų apsauga ir toliau būtų taip pat aktyviai ginama ir taip pat rašome, kad reikėtų laikytis tarybos išvadų, kurios buvo patvirtos prieš kelis mėnesius ir Mūsų agentūra ir jos veikla parodo, kad labai sunku užtikrinti pagrindinę žmogaus teisės. Taigi, šiemet toje pagrindinės e, e, dalyje mes rašome, kad reikėtų strategijos, kaip reikėtų užtikrinti pagrindinės žmogaus teisės ir rašome, kad reikėtų šią strategiją susijęti ir su ES pagrindinės žmogaus teisų politikos ciklu. Į šį politikos e, ciklą reikėtų taip pat įtraukti ir piliečių visuomenę, ir nacionalinės institucijas, tam, kad šioje diskusijoje būtų kuo daugiau dalyvių. Taigi tokie būtų kai kurie iš ataskaitos pasiūlymų ir tikrai su malonumu tęsiu diskusijas e, ir kitais mėnesiais ir metais. Dėkuoju, pirmininkė. Mr. Kiro and uh, Mr. Philip Boya, Director General for Human Rights and Rule of Law Council of Europe. Europos tarybos žmogaus teisų direktorius. Ačiū Gerbė ponė, ponios ir ponai, parlamento nariai, pirmiausiai norėčiau padėkoti Jums už tai, kad pakvietėte Europos tarybos atstovą į Jūsų komiteto posėdį šiandieną, kuriame kalbate apie pagrindinės teisės. Man yra E, labai svarbu, kad pakvietė mane į šį posėdį kartu su ponė Liobai, taip pat su ponu Matniu Kierum, kuris vadovauja pagrindinių teisų agentūrai. Ir norėčiau pasakyti, jog labai svarbu, kad jūsų komitetas laiko Europos tarybą e, tikrą partnerę, pasakyčiau, esminę. E, partnerė, e, stiprinant ir ginant pagrindinės teisės Europoje. Prieš pristatydamas e, e, E, pono Jeglondo, mūsų generalinio sekretoriaus e, pranešimą, aš norėčiau e, pakalbėti apie platesnį kontekstą šios ataskaitos. Valstybių ir vyriausybių vadovų aukščiausio lygio sutarimai vyko pirmasis 93 metais, antrasis 97-aisiais Strasbūre, trečiasis Varšuoje po 2005 metais. Ir e, mes kalbėjome apie Europos e, architektūrą ir apie tai, kad reikia užtikrinti nuolat e, nuolatinį besitęsiantį demokratinį saugumą. Kalbėjome apie išsame demokratiją ir Europos taryba siekia E, remtis savo patirtimi per daugiau kaip 60 metų. Du pagrind, trys e, pagrindiniai sektoriai mūsų darbo yra teisės normų plėtra, e, konvencijų pagalba pirmiausiai gyvenimo. Antras dalykas - stebėsena, kaip normos yra valstybių narių gyvenimas. Ir trečias sektorius - bendradarbiavimas tikslinis E, kurį siūlo Europos taryba 47 savo valstybėms narėms. Sąveika tų visų trijų sektorių e, sudaro papildomą mūsų vertę kaip organizacijos. Ir galvojant apie e, tai, kad siekiama sustiprinti e, tarpusavio e, sąveiką šių e, trijų sričių ir dėl to ministrų taryba prašė, kad generalinis sekretorius parengtų ataskaitą apie teisinės valstybės žmogaus teisų, pagrindinių teisų padėti e, Europoje. Ir, e, Europos Sąjungos ministrų komitetui buvo pateikta ši ataskaita, tai susirinko taip pat <clears throat> užsienio reikalų ministrai e, vienoje, gegužės šeštą dieną į ataskaitos pristatymą. Ataskaitoje kalbama apie iššūkius, apie spragas, e, kurios išiškina stebėsime, taip pat pateikiamos rekomendacijos ir taip pat kalbama apie, apie bendradarbiavimą, kurį gali pasiūlyti Europos taryba savo narėms, kad būtų galima įveikti iššūkius ir užpildyti spragas. E, kaip mes dirbame rengdami ataskaitą? Reikia pasakyti, jog ši ataskaita tai nėra e, nauja stebėsinos forma. Mes kalbame apie egzistuojančius Europos tarybos mechanizmus, ir e, tam mechanizmus, kuriuos taiko konsultacinės tam tikros struktūros. Tai yra Europos e, žmogaus teisų teismo sprendimai, stebėsina, kaip yra įgyvendinami e, tie sprendimai, ministrų komitetas tą daro, taip pat veikia komitetas kankinimams užkirsti, kovos su rasizmu ir netolerancija konsultacinis komitetas, e, taip pat asmenų priklausančių nacionalinėms mažumoms apsaugos komitetas, e, e, mažumų kalbų apsaugos hartijos komitetas, Taip pat rėmėmės įvairiais e, kitais dokumentais, e, kaip kad e, nus, iš, nusikal, iš nusikalstamos veiklos gautų lėšų panaudojimo, e, prevencijos ataskaita ir panašiai. Mes e, taip pat e, e vadovavomės prielaidą, kad teismai e, turi būti nepriklausomi. Ataskaita nevadina. E, iššūkių ir problemų konkrečiose atskiriuose šalyse bet e, išskirstyta viskas yra pagal teminės kategorijas ir e, e atskirai nekaltinamos valstybės. Mes e, neusimame e, valstybių išvadinimų ir sugėdimų, bet e, mes kalbame bendrai apie valstybės narės tam, kad jos galėtų rasti būdus spręsti nustatytoms problemoms ir spragoms šalinti. Tarp tų spragų, kurios egzistuoja didžiausiame skaičia valstybių, tai yra nacionalinių mažumų diskriminavimas, 39 valstybės, e, kalėjimuose per nevyk didelis, e, didelė koncentracija 30 e, valstybių, tai e, susijęs su žeminančiu elgesiu e, teisės saugos institucijų elgesys, Romų diskriminacija, teismų sistemos nepakankamai geras funkcionavimas, veiksmingumas nepakankamas teisingumo sistemos E, procedūros teismo pernelyg ilgos taip pat e, migrantų e, prieglopšio prašytojų teisų nepapri, nepripažinimas žodžio ir žiniasklaidos laisvės stoka. Dar galima papildyti kitais pažeidimais pagrindinių teisių šį e, sąrašą. Tai yra e, neliečiamumas, nebaudžiamumas, e, rasizmo apraiškos, neapykanta kurstančios kalbos, e, e, ypač prieš e, LGBT asmenis. Taip pat reikia pasakyti, kad daugelį sričių, kurios paminėtos, e, jūsų komitetas taip pat veikia. E, ką reikėtų daryti dabar paskelbus šią ataskaitą. Norėčiau pasakyti, kad neseniai vyko diskusijos 47 valstybės palankiai sureagavo į ataskaitą e, pozityviai ir e, šių metų rudenį generalinis sekretorius pateiks konkrečių pasiūlymų gavęs duomenų iš valstybių narių ir pateiks informaciją apie tai, kas daroma gyvendant rekomendacijas ataskaitos. E, siekiama daugiau dėmesio skirti teminiam požiūriui ir e, tokiu būdu mes išiškiname tris pagrindinius iššūkius kiekvienai valstybei nariai. E, tie iššūkiai E, yra e, aptariami per konfidencialius e, dialogus ir taip pat teikiamos rekomendacijos per dvišalius nuolatinius kontaktus, kuriuos palaiko generalinis sekretorius su kiekviena valstybė nare. Ir šie iššūkiai yra pagrindas būsimam veiksmų planui, kuris bus įgyventinamas su valstybėmis narėmis. Kiekviena iš jų, kiekviena turėtų parengti gerą veiksmų planą, kad būtų galima išspręsti nustatytas problemas. Ir mes, Europos taryba, savo ataskaitą galėjome kritiškai pasižiūrėti į tam tikras sritis, pavyzdžiui, valstybių narių pajėgumus laikytis ES žmogaus teisų konvencijos ir mūsų mūsų organizacijos e, rekomendacijų taip pat e, galime pasižiūrėti, kaip veikia mūsų stebėsenos e, struktūros ir tikslinis bendarbiavimas. Pirmiausiai noriu pasakyti, kad tam tikros normos Europos tarybos nėra prižiūrimos, neprižiūrime, kaip jos įgyvenimos, nes nėra specialių mechanizmų, pavyzdžiui, dėl žodžio laisvės, žiniasklaidos laisvės E, pažeidinėjimų. Taip, Europos žmogaus teisų teismas yra daugeliu atveju išsakęs savo nuomonę šiuose srityse, tačiau tai yra ex post vertinimas, o ne ex ante, kuris leistų užkirsti kelią pažeidimams. Ir mes turime pagalvoti, ar nereikėtų įdėkti mechanizmą, kuris leistų mums sparčiai e, greitai sureaguoti į tam tikras situacijas. E, Ta pati galėčiau pasakyti dėl organizuoto tarptautinio tarptautinio e, nusikalstamumo ar teroristinės veiklos. Antras dalykas, e, konvenc, pagal konvencijas įsteigti mechanizmai galėtų veiksminkiau jie e, reaguoti esant ypatingoms situacijoms. Pavyzdžiui, reikia kalbėti apie kankinimų E, užkardybo komitetą, jo veiklą, nes e, matėme, kas vyko, pavyzdžiui, Maidano aikštėje Ukrainoje. Taip pat mums e, reikia daugiau ankstyvojo perspėjimo mechanizmų, kurios E, galėtume išplėtoti tam, kad galėtume daugiau informacijos pateikti ministrų komitetų generaliniam sekretoriui apie žmogaus teisų pažeidinėjimus. Ir mes e, dirbame jau seniai siekdami dėkti tokią sistemą dėl e, žiniasklaidos laisvės grėsmės jai ir žurnalistų saug, grėsmės žurnalistų saugumui. Keturi mechanizmai turėtų uh, veikti tam tikrose e, srityse, kur yra neišspręstų konfliktų, taip vadinamų išaldytų konfliktų, e, tam, kad būtų užtikrintas mūsų standartų taikymas e, Padniestrėje, Abhazijoje ar Pietų Osetijoje, pavyzdžiui. Rengdami ataskaitą mes taip pat galėjome pasižiūrėti, kokių yra teisės teisėkūros teisinių poreikių, plėtojasi naujos technologijos įvairiuose srityse, e, informacijos visuomenė plėtojasi, dėl to tikriausiai reikės, reikės kažkokių naujų normų. Galiausiai darbai susiję su ataskaitos e, rengimu e, Tai labai atsakingas darbas, mes turėjome, e, turime planuoti, pasitelkti labiau strateginį požiūrį ir e, taip pat e, taikyti daugiau tikslinį bendradarbiavimą su valstybėmis narėmis. Baigdamas, gerbiam pirmininkė ir pono ir ponios parlamento nariai, norėčiau pasakyti kai ką bendriau. Europos tarybos ekspertizė yra išskirtinė ir norėčiau jūs e, paraginti dar daugiau pasinaudoti mūsų išvadomis, nors jūs jau tą ir darote, pasinaudoti mūsų stebėsienos struktūrų išvadomis. Mūsų generalinis sekretorius Jekland apie tai yra daug kartų kalbėjęs, bendraudamas su skirtingomis institucijomis, taip pat jūsų komitetu pernai e, lapkričio penktąją dieną. Jis paragino Europos Sąjungą daugiau uh, pasiremti Europos tarybos surenks, e, e, sukaupta e, aktualia ir išsame informacija konsul, nes mes e, konsultuojame su Europos tarybos narėmis, taip pat, aišku, 28 valstybės narėmis. E, gegužės 6 dieną Europos tarybos užsienio reikalų ministrai pripažino, kad e, partnerystė tarp ES ir Europos tarybos yra strateginio pobūdžio ir uh, E, pasveikino e, ministrų komitetą dėl e, priemonių, kurias ėmėsi Europos, bendraujant su Europos Sąjunga, siekiant sustiprinti pagrindinės teisės įtvirtinti teisinę valstybę ir taip pat siekiant išveginti E, dvigubų pastangų, dvigubo darbo, apie tai kalbama memorandume pasirašytume tarp ES ir ES tarybos 2007 metais. Mes taip pat e, pripažinome, kad e, kalbama apie bendradarbiavimą su Venecijos komisija pagal teisinės valstybės struktūrą, kurią patvirtino Europos komisija, taip pat, kad bendarbiaujama su CPS, e, kalbu apie rezultatų suvestinę. Ir taip pat, kad ES siekia prisijungti prie GECO, mūsų stebėseno struktūra skirta kovoti su korupcija. Taip pat ES teisingumo teismas e, e, priims sprendimą dėl prisijungimo prie Europos e, žmogaus teisų hartijos ir tai e, bus labai svarbus žingsnis. E, manau, kad tai bus labai svarbu Europos parlamentui ir jums. O dabar dėkoju jums už dėmesį. Uh, and, uh, the... Aš noriu jums padėkoti už išsame mūsų komitetui pateiktą informaciją. Gerbimi kolegos, prieš mane ilgas kalbėtojų sąrašas. Šį kartą aš iš karto užbaigiu tą sąrašą ir dabar perskaitysiu pavardės. Gerai, dar du įtraukiu į sąrašą ir tai jau viskas. Dabar pirmiausia suteiksiu žodį koordinatoriams, poniai Holmeier, ponas Becker, jie norės kalbėti. Pirmasis Becker, po to Sipel, Wikström, tada kalbės nariai. Ir norėčiau, kad jūs nevirštumėte pusantros minutės, dviejų minučių laiko, kad po to dar liktų laiko išklausyti atsakymus. Pavardės. Mrs. Gomez, Mrs. Stevens, Mr. Šogor, Mrs. Post, Mr. Čaki, Mr. Uh, Lenars, uh, Mr. Jurek, Madam Sebalos and Madam Vergia. Did you hear your names? Then the, uh, Ms. Tikiuosi, išgirdote pavardės, galiausiai kalbės Kiengė ir Matera. Pradėsime nuo pono Bekerio. Thank you. Nuoširdžiai dėkoju pirmininkė ir dėkoju trims pranešėjams jūs atstovaujate labai, labai svarbiams institucijoms, Europos institucijoms, kurios dirba teisų apsaugos srityje. E, noriu užduoti tris klausimus, tikiuosi, kad ilgai neužtruksiu. Susidarė gan stiprus įspūdis kad institucijoms nesiseka piliečiams tinkamai pranešti apie pagrindinių teisių hartiją. Mūsų piliečiai nežino, kad yra e, stiprios teisinės institucijos, kurios dirba teisų apsaugos rytyje. Tai didžiulė nesėkmė, kad piliečiai apie tai nežino. Vadinasi, šitoje srityje trūksta, labai trūksta komunikavimo. Institucijos turėtų apie tai pagalvoti ir šitą klausimą aš noriu Jums adresuoti. <clears throat> Kaip Jūs geriau galėtumėte komunikuoti? Antra, nusikaltimai dėl neapykantos neapykantos kupini pareiškimai, visą tai atsispindi jūsų pranešimuose. Tai ir antisemitizmas, antiislamo pareiškimai, kurie daromi blogose, interneto tinklapuose. Su tuo susidurėme įvairiose vietose. Mano klausimas. Kada bus parengta europinė iniciatyva, kuri nustatys teisinį draudimą tokių dalykų. Mes turime pasitelkti ekspertus ir aiškiai tai apibriežti. Mano šalyje, Austrijoje, vyriausybė jau pradėjo renkti nacionalinį draudimą e, neapykantą skatinančių pareiškimų. Bet mums reikėtų visą europinės iniciatyvos. Tai gyvybiškai svarbu. Pone Zipel. Ačiū. Ponas Bekeris skundžiasi, kad nemažai piliečių nežino, kokiu teisiniu pagrindu jie gali ginti savo teisės. Aš sakyčiau, situacija dar blogesnė, nei jums atrodo. Nemažai politikų apie tai nė nenutuokia, ir nesivargina apie tai galvoti. Mums susidaro įspūdis, kad ES yra daug geresnė pasaulio dalis nei likęs pasaulis, tačiau jūsų pranešimai rodo, kad ir čia vyksta rimti teisės principų ir pagrindinių teisų pažeidimai. Girdime apie diskriminaciją įvairių visuomenės grupių, bet jos taip pat patiria ir smurtą. Jūs kalbėjote apie LGBT e, asmenis, e, migrantus, romus, skurstančius žmonės, jie patiria socialinę atskirtį, jie negali gauti švietimo, patiria diskriminaciją ir kitose pasaulio srity, e, gyvenimo srityse. Neturime būti taip savimi patenkinti. Kritiškai vertinkime, kas vyksta mūsų valstybės narise. Antras dalykas. Daugas minėjo domenų apsaugos problemą. Informacijos visuomeniai vystantis atsiranda naujos skaitminės paslaugos ir tam reikia naujų reglamentuojančių taisyklių, bet mes vis atsiliekame keliais žingsniais. E, taryba, Europos taryba vis dar nėra parengusi savo nuomonės apie Europos skaitmeninė, skaitmeninės paslaugas. Po šnipinėjimo skandalų mes ypač atkreipėme dėmesį į tai. E, e, kompiuterių debesų technologijos verčia apie tai kalboti. Mes kalbame apie europinius e, kompiuterių debesis, apie išmaniosius įrenginius, bet jeigu visą tai atliksime, nepagalvoja apie duomenų apsaugą, tai pakirsime tuos dalykus, kuriais mes labiausiai didžiuojamės. Tai yra privatumas, išraiškos laisvė. Šitiems dalykams iškils pavojus, jeigu nebus aiškių reglamentuojančių taisyklių. Pone Vikström, dėkoju visiems trims pranešėjams už įdomias kalbas ir už pateiktus dokumentus. Noriu aptarti situaciją vienoje valstybėje, Vengrijoje. Pranešimai kelia nerimą Štai paskutinis pranešimas, kurį pateikė žurnalistai be sienių. Ponas Orbanas šią vasarą pareiškė, kad nori užbaigti su liberaliaja demokratija ir aš manyčiau, kad tai tik tai lietkalnio viršūnė. Žinome, kad Vengrijos valdžios institucijos pradėjo auditą e, NVO konsorcijame, kurie gauna subsidijas iš Norvegijos. Buvo pateikti kaltinimai toms organizacijoms. Birželio mėnesį įsigalėjo naujas įstatymas dėl žiniasklaidos apmokestinimo. Tai galėtų tapti rimta grėsme žiniasklaidos laisvai, nepriklausomumui ir pluralizmui. Nuo 2010-ųjų įsigaliojus naujiems įstatymams, tiems dalykams ir taip kyla pavojus. Aš iš visų jūsų trijų norėčiau išgirsti jūsų nuomonę apie dabartinę padėtį Vengrijoje. Kaip jūs įvertinsite šituos nerimą keliančius pranešimus iš vienos valstybės narės ir kokių veiksmų imsitės? Ir klausimas poniai Lebai konkrečiai. Kai komisija paskelbė komunikatą apie naujus teisės viešpatavimo mechanizmus, komisaras labai aiškiai pareiškė, kad toks mechanizmas jau veikia ir gali būti taikomas. Ar komisija ketina pradėti pasirinkimo 7 straipsnio taikymui procedūrai? Procedūra. Siekiant užkirsti kelią tam, kad Vengrija pažeistų ES vertybės. Aš noriu, kad jūs dabar duotumėt atsakymą. Aš žinau, kad jūsų ekspertai visai vengia duoti aišku atsakymą. Bet prašau šį kartą tiesiai man atsakyti, nes tai vyksta vienoje iš mūsų valstybių narių. Pone Lopez. Ponas Lopez, atsiprašau. Lopez Aguilar. E, Europos parlamentas išreiškia savo orumą, savo funkciją, kai kalbame apie pagrindinės teisės, todėl mums svarbus kiekvienas pranešimas. Mums svarbios visos institucijos dirbančios šioje srityje. Mano pirmas pamastymas. Ar sustiprėja pagrindinės teisės, jeigu visa sistema yra kompleksiška, sudėtinga ar atvirkščiai. Vyksta ekonomikos krizė, recesija. Ar dėl to suprastėjo pagrindinių teisių padėtis ES ar ne. Mums buvo pateikta pagrindinių punktų analizė. Norėčiau gauti daug, Daugiau detalių keturiais punktais. Pirma, kalbame apie migraciją. Ir visada yra išnaudojama elementas, prekybo žmonėmis elementas, kalbant apie nelegalią migraciją. Ypač tai pasakyta apie seksualinį moterų išnaudojimą. Norėčiau gauti duomenų iš pagrindinių teisų agentūros Ar ir kiek padidėjo moterų seksualinis išnaudojimas ES? Seksualinis išnaudojimas yra itin didelis tam tikrose valstybės narėse. Antra, religinis pluralizmas. Ar jis didėja ar atvirkščiai? Ar kelia susirūpinimą tai, kad kai kuriuose valstybėse narėse valstybė yra susipainiojusi vis dar, susijusi su religija tampriais ryšiais. Trečia, kalbinis pluralizmas ir identitetas. Matome, kad kai kurie regionai Europoje pradėjo reikalauti valstybingumo. Ar Iš to kyla nerimas dėl pagrindinių teisų pažeidimų. Ar išlaikoma demokratija ir teisės viešpatavimas? Ar savivaldos, netgi nepriklausomybės ir valstybingumo reikalavimai tam tikrose regionuose, ar jie kelia tokių klausimų? Ar išlaikomi demokratiniai principai ir teisės viešpatavimas? Ir galiausiai norėčiau paklausti apie kalėjimus. Ekonomikos situacija ir taupimo politika lėmė, kad labai pablogėjo kalėjimo situacija. Aš vykau su delegacija į Italiją, netoli Neapolio lankėmės kalėjime, situacija buvo skandalinga. Ką galite apie tai pasakyti? Tai yra apie kankinimus, apie netinkamą elgesį su kalėjimų e, kaliniais visoje Europoje. Pone Intvelt, ir iš anksto atsiprašau, kad negalėsiu likti čia iki posėdžio pabaigos. Išklausime tris pranešimus susidaro įspūdis, kad kalbame skirtingomis kalbomis. Jei e, e, išklausytume dviejų pranešėjų pranešimus apie žmogaus teisų padėtį ir po to komisijos atsakymas, kad viskas yra nuostabu, aiškėja, kad požiūriai skiriasi. Europos komisijos pozicija ginant e, pagrindinės teisės labai nuvilia. Ir čia švelniai pasakyta. Pone Lebai teisingai sako, kad e, pagrindinių teisių hartija turėtų būti apčiuopiama kiekvienam piliečiui. Man atrodo, ne vienas pilietis negalėtų pasakyti, kad e, Europos komisija apgynė, gynė jų pagrindinės teisės per pastarosius penkerius metus. Pone Lebai, paklausykite, ką sako šie du ponai. Ar piliečiai buvo ginami Europos komisijos? Tikrai ne. Europos komisija bailiai, labai bailiai kišosi į valstybių narių daromus teisų pažeidimus. Vieną iš pavyzdžių pateikė mano kolega. Taip pat ponas Orban yra pareiškęs, kad mums nereikia imigracijos, nes ir taip turime 10 milijonų romų, kurie užsima purvinais darbais. Norėčiau išgirsti komisijos nuomonę apie tokius pareiškimus. Noriu sužinoti, kodėl komisija vis atsisako parengti RGBT gairių dokumentą ir norėčiau išgirsti, ką komisija iš tikrųjų ketina nuveikti, kad gintų Europos piliečių teisės. Išrinktas komisijos pirmininkas Junkeris nusprendė panaikinti kaip atskirą e, portfelį teisių sritį ir integruoti tai į vidaus reikalų ir migracijos sritį, manau, tai yra klaida. Ponas Krisogonas. Ačiū, požiūris išdėstytas apie pagrindinių teisių hartiją yra visiškai nerealistiškas. Pietų Europoje dėl taupimo politikos e, pagrindinės teisės buvo nuolat pažinėjimos pastaruoju metu, o tas, tą politiką įgyvendino vadinamasis trejetas Europos komisijai pritarent. Paminėsiu, kokie pažydimai padaryti Graikijoje įgyvendinant tarpusavio supratimo memorandumą. Jaunimas iki 25 metų amžiaus, jiems algos buvo sumažintos milžiniškų mastų, maždaug 32 procentais. Jie negauna normalaus atlyginimo. Ir tai prieštarauja 21 pagrindinių teisų hartijos straipsnį, kur sakoma, kad diskriminuojama amžiaus pagrindų negalima. Tas pats pasakytina ir apie žmonių atleidimą iš darbo supaprastinta tvarka, tai taip pat pažeidžia pagrindinių teisų hartiją Graikijoje dabar yra už tai paduota į teismą. Taip pat iš ankstinis pranešimas apie atleidimą iš darbo. Toliau pensijos 50 procentų sumažintos. Kai kurios pensijos apskritai panaikintos. Tai pažeidžia Hartijos 34 straipsnį nes jis numato piliečiams teisę gauti socialinės išmokas. Tai štai, trejetas pritaikė įvairiausių priemonių, kurios pažeidžia teisės. Tarkime, ligoninių e, apkarpimai, nedarbas, e, nedarbo lygis yra šokiruojantis, dėl to žmonės nebe išgali kreiptis į ligoninės gauti sveikatos priežiūros paslaugas. Jūs patys savo prieštaraujate. Jūs teigiate, kad e, žmogaus teisės stiprina ES veiksmai. Tačiau yra absoliučiai atvirkščiai. ES nuolat nuosekliai pažeidinėja žmogaus teisės, nes ES dirba tik tai rinkoms. Vienintelė taikoma taisyklė, tai biudžeto disciplinos taisyklė. Valstybės narės įpareigojamos, verčiamos pažeidinėti žmogaus teisės ir atiminėja tas teisės iš savo piliečių. Gomes. Europos komisija ne tik baili, kaip sako mano kolegė, bet Europos komisija atsako už žmogaus teisų pažinėjimus valstybės narėse dėl trejato veiksmų. Aš tai mačiau vykstant Portugalijoje. Aš raginu jūs parengti tyrimą e, apie savižudybės. Ne bankininkų savižudybės, bet paprastų žmonių savižudybės dėl tų priemonių, kurias įgyvendino trejetas. Tose e, valstybėse, kuriuose jis dirbo. Teisė į gyvybę yra pagrindinė teisė, bet yra ir kitų pažeidimų. Pažeidžiamos grupės, vaikai, mokyklos nelankimas, pensininkai, pensijos buvo atimtos iš tų žmonių ir taip toliau. su įdomumu pastebėjau Europos tarybos pranešime skyrių apie ryškę sąsajas tarp korupcijos ir pinigų plovimo ir teisės viešpatavimo principo negerbimo ir pasiekmių žmogaus teisėms. Portugalijoje ir Graikijoje mūsų vyriausybės sako, pinigų nėra ir mes turime taikyti taupimo politiką. Ne, pinigai egzistuoja offshore'inėse sąskaitose, e, mokesčių rojuje ir nieko dėl to nedaroma. Europos tarybos pranešime apie tai kalbama. Nurodoma, kad mūsų valstybės nesilaiko savo įsipareigojimų kovoti, aktyviai vykdyti finansinius tyrimus, konfiskuoti, nusikalstama veika gautas pajamas. Manyčiau, kad komisija turėtų veikti būtent šito keliu. Tai yra reaguoti į tuos pranešimus, kurie parengė, kurios parengė mūsų komitetai, pavyzdžiui, socialinis ir e, e, užimtumo komitetas. Pasiekmes bus ir socialiniams paslaugoms, ir tam, kaip veikia mūsų teismai ir policija, kaip jie sugeba kovoti su organizuotų nusikalstamumu. Pavyzdžiui, kiek europinių džihadistų ten atsiduria todėl, kad jaučiasi atstumti, negauna darbo. Ir galiausiai sureaguosiu į Vikström komentarus dėl Vengrijos situacijos, ypač po to, kai ponas Orbanas pareiškė, kad jis kūrė antiliberalią valstybę, o tai praktiškai reiškia, kad jis apriboja e, demokratinių organizacijų veiklą. Pone Stevens. Ačiū, dėkoju visiems trims pranešėjams už įdomius paaiškinimus. Kalbėsiu apie domenų apsaugą. Mums tai visiškas prioritetas. Mm, tai turėtų rūpėti mums visiems. Privatumas, privatus duomenys apie sveikatos būklę, draudimą, Kartais bendrovės reikalauja informacijos apie žmogaus sveikatos būklę, tačiau tai netų bendrovių reikalas. Žmonių negalima diskriminuoti dėl to, kad jo genetinė arba sveikatos būklė yra vienokia ar kitokia. Toliau, nusikal, nusikaltimai dėl neapykantos. Esu skaičiusi įvairiausių tyrimų, apie antisemitizmą ir homofobiją. O kaip dėl nusikaltimų, kurie padaromi iš neapykantos neįgaliesiams. Nesu skaičiusi tokių tyrimų ir nėra man aiškus tas vaizdas. Europoje yra įvairiausių mažumų grupių ir ne visos jos susilaukia pakankamą dėmesio. Raginčiau neužmiršti neįgaliųjų. Neužmirškite, kad neįgalėjai mūsų visuomenėje yra tokia situacijoje, kur negali pasinaudoti tomis galimybėmis, kuriomis gali pasinaudoti kitos grupės. Nepamirškime to. Europos komisijai tai panašu ne prioritetas, nes neįgalieji vis dar laukia jiems skirtos direktyvos, kuri draustų diskriminaciją, jų diskriminaciją. Ypač sporto ir kultūros rytise mes laukiame tos direktyvos jau ilgus metus. Diskriminavimas vyksta ne tik darbo vietoje, bet ir kai kalbama apie sporto sales ir visas kitas kasdienio gyvenimo sritis. Panašu, kad kova su neįgaliųjų diskriminavimu nėra prioritetas komisijai. Belgijoje nekarta yra pranešta, kad neįgalėjams neskiriama pakankamai lėšų, kad būtų įveiktas jų diskriminavimas. Europos komisija turėtų vykdyti aktyvesnį vaidmenį šitoje srityje. Dėkuoju, ponas Sogor. Turėčiau klausimą Kierumo. Pone Kierumo, kadangi jūs atstovaujate pagrindinių teisų agentūrai, Man šiaip keistai atrodo, kad jūs nekreipėte dėmesio tradicinėms nacionalinėms mažumoms. Kaip matau, kad visiškai ignoruojate ir antrąjį pagrindinių teisų žmogaus hartijos straipsnį, kuris yra skirtas būtent šioms mažumoms. Juk turite apsaugoti visus asmenis, žinoma, aš neturiu menyje būtinai imigrantų, bet tradicinės, kultūrinės bendruomenės čiabuviai yra taip pat saugotina bendruomenė. Dėkuoju. Dėkuoju. Pone Post. Dėkuoju pirmininkė. Norėčiau padėkoti trims pranešėjams apie pateiktą informaciją. Norėčiau pritarti kolegoms, kurie pateikė kritikos. Mes Europos parlamente turime gana stiprią dešinę, dešinių pakraipų parlamentarų dalį. Ir mes priešinamės e, prieš e, panašius žmogaus teisų pažeidimus Švedijoje. Rudenį vyks rinkimai. Juose dalyvaus taip pat partija e, deš, ekstremalių dešinių pažiūrų partija. E, kuri iškabinėjo Švedijos metro sienas e, manifestais prieš Romus. Integracijos planai nėra veiksmingai naudojami. Ir tikrai ne, nekovoma su ksenofobija prieš Romus. Nepakanka tik apgyvendinti asmenį. Reikia taip pat ir veiksmų skirtų jo integracijai. Nes ne tik Romo to, um, žmonės prašo išmaldos gatvėje ir ar daugiau diskriminuomų žmonių taip pat. Kalbant apie moteris, ar jūs kovojate ir su moterų diskriminacija? Ką jūs, pavyzdžiui, darote teisės į abortą srityje. Valstybės narės, jūsų manimų, turėtų pačios apspręsti šį klausimą. Manau, kad šis klausimas yra susijęs su pagrindinėmis žmonių teisėmis. Kalbant apie lyčių lygybę, Europoje turime dar tikrai daug nuveikti ir manau, kad tikrai moterys dar per daug diskriminuojamos. Dar pasakyčiau, kad laisvė, saviriškos laisvę galima dažnai pažeisti, žodžio laisvę. Žodžio laisvė yra dažnai pažeidžiama Ir tikrai reikėtų mokyklose e, pastebėti, kad mokyklose yra netgi nacistiškai nusiteikusių asmenų, kurie pritarė naciams. Švedijoje šiuo metu žydų bendruomenė sako, kad jie dabar patiria didžiausią baimę nuo 1945 metų. Padeginėjami jų namai, Padeginėjami taip pat benamių būstai, vietos, kur apsistojo benamiai. Ir tikrai daug problemų, kylančių, daug problemų kyla ir e, netgi ir su policija, kuri ben, turi spręsti Romams iškilančias problemas. Ponas Čakiai. Dėkuoju, aš taip pat e, teigiamai žiūriu į strateginę pagrindinių žmogaus teisų gynimo sistemą. Europos parlamento rezoliucijoje dėl pagrindinių teisių Europos Sąjungoje, kuri buvo patvirtinta vasarį, yra minima, kad reikėtų politikos standarto, pagal kurį saugotume nacionalinės mažumas, nes šiuo metu yra taikomi dvigubi standartai, skirtingi standartai kandidatėms valstybėms ir, ir valstybėms narėms, kalbant apie Kopenhagos kriterijus. Na ir kalbant apie čia buvius, apie tradicinės mažumas, aš turiu menyje maždaug 10 procentų ES gyventojų, kurie nėra migrantai. Uh, Jie gyveno jau daug šimtmečių Europoje, jie prisidėjo prie Europos vertybių, tradicijų ir paveldo. Taigi konkretus klausimas. Komisijai ir pagrindinių teisų agentūros atstovui yra jūsų konkretus planai šioje srityje? Kaip planuojate spręsti tradicinių mažumų problemų klausimus? Ir ar bus kokie nors stebėjimo mechanizmai? Kada jūs sukursite visą apimančią apsaugos sistemą šioms bendruomenėms, kalbinėms mažumoms ir kada bus tikrai veikiantis stebėjimo mechanizmas. Dėkoju. Ponas Lenarts. Dėkoju. Trumpai pasisakysiu. teisės valstybė, teisės viršinybė labai svarbi valstybėms narėms. Tik taip Europos Sąjunga bus pasitikima. Turime sustvarkyti savo situaciją. Iš trijų prezentacijų atrodo, kad daugelies ryčių vis dėlto pas mus dar yra netvarka. Reikėtų imtis tam tikrų veiksmų. Pagrindinių teisių agentūra sako, kad reikia strateginės sistemos, kurią vadovaudomėsi galėtume dirbtume Europos Sąjungoje. Kokia viso to vizija? Ar remsimės valstybių narių specifinėmis analizėmis ar rekomendacijomis? Kaip bus laikomasi tų rekomendacijų? Ar turite kokiu nors priemonių? Ar tai bus tik septintas straipsnis? Septintas straipsnis buvo paminėtas. Koks Europos parlamento vaidmuo bus šiuose procedūrose, šioje sistemoje? Prieš kelis metus ministrų, keli ministrai vedė dėrybas dėl būtinybės įvertinti ir pagrindinių žmogaus teisų situaciją. Kokia dabar ši situacija? Dėkuoju, ponas Jureka. Dėkuoju, pirmininkė. Aš norėčiau tik tai paklausti dėl Europos tarybos ataskaitos. E, turėjau galimybių kalbėti su Europos tarybos atstovais ir mes e, visi e, priklausome, jei turime kartu galvoti. Manau, kad e, labai gerai atsvinti ta padėtis Ukrainoje, kai prezidentas buvo ponas Janukovičius. Ir e, pasakyta, kad e, teisingumo stoka išprovokavo revoliuciją. Taip pat Rusijos agresija įvykiai Krime bet e, niekas, e, ataskaitoje visai nieko nepasakyta apie demokratiją Rusijoje, bet mūsų e, šalis visos priklauso Europos tarybai. Europos taryba, taryba yra ir Rusija. Mes neturėtume užsimerkti prieš tokią situaciją. Pavyzdžiui, e, neįmanoma Rusijoje normaliai konkuruoti su, tarp, e, kalbu apie mm, pres, kandidatus į prezidento postą, e, reikia kalbėti apie tai, kad Borisas Kūninas išvyko iš Rusijos, kaip ir anksčiau rašytojai Tai e, Tai šalis, kuri kažkada sakė, kad e, siekia mm, e, laikytis krikščionių tradicijų, bet reikia galvoti, kas iš tikrųjų vyksta Rusijoje. Rusija okupuoja kaimininę šalį, atlieka invaziją. Kolegos, jeigu ar jūs žinote, kokia yra e, padėtis, apie ką kalba memorialas, organizacija memorialas. Kalbama apie e, žmonės, kurie buvo persikojami komunistinio režimo Mes negalime e, nusisukti nuo demokratijos e, problemų Rusijoje. Pone Sebalios, norėčiau padėkoti visiems trims pranešėjams. Buvo tikrai labai įdomu išklausyti šios informacijos. Dėkoju už e, pateiktus dokumentus. Europos Sąjungoje vis dar yra pažeidžiamos žmogaus teisės bet mūsų pačių šalyse yra šiaip sunku pasiūsti signalą, yra lengva gėdinti, kai kalbame apie kitas valstybės, bet kai kalbame, pavyzdžiui, apie Europos Sąjungą, mes manome, kad visi darbuojasi gerai, visi atlieka savo pareigas. Bet taip ne visada. Taip nėra visada. Na, kai kalbame, pavyzdžiui, apie Ukrainą, na, tai uh, teisingai buvo pasakyta apie ją, bet pavyzdžiui, Ispanijoje nuolatos vyksta demonstracijos, ten yra pažeidžiamos pagrindinės žmogaus teisės. Yra pavyzdžiui pažeidžiamas, pažeidžiama neliečiamumo teisė, imigrantų teisė ir visos kitos teisės. Norėčiau paklausti komisijos atstovo, ar Yra šiuo metu ruošiama žmogaus teisų strategija. Manau, kad šioje strategijoje reikėtų taip pat pasitekti ir kiekvienos šalies ataskaitas, nes nenorėtume kažkurios šalies nuskriausti, tiesiog taip galėtume paskatinti tas valstybės pagerinti situaciją. Žinoma, kiekviena valstybė turi kažkokių uh, problemų, turi ką gerinti. Na ir yra siūloma naują analizę nukelti iki tada, kai pradės jau tikrai veikti naujoji komisija, bet manyčiau, kad to nereikėtų daryti. Dėkoju. Mėly kolegos, turėtų dar pasakyti ponė Vieržė, po Tokiengė ir Matera. Kalbėkite neilgiau negu minutę, antraip tai politinių, tam, kad ji gerai e, veiktų ir dėl to mes e, penkerius pasnius metus reikalavome prisijungio prie pagrindinių teisų, Europos pagrindinių teisų konvencijos. Dabar laukiame, kokį sprendimą priims e, teisingumo teisės ir tikiuosi, kad galiausiai bus žengtas žingsnis į priekį, nes tai būtų naudingu. Jūs kalbėjote apie m, mm, tam tikrus skaičius, e, yra problemų ES viduje ir ES nebėra kažkoks e, nesuteštas neginčiamas pavyzdys, nes ne visur laikomas žmogaus teisų. Rusija tai yra, nėra mūsų mūsų komisija, tai yra užsienio reikalų komiteto, žmogaus teisų pakomitečio kompetencijos sitis ir mes mm, dirbame komitetuose, turime dirbti kartu, kad nebebūtų neiškumų. Islamofobija mm, yra viena taip pat iš problemų, galbūt netokia ryški, bet E, musulmonai e, taip pat dirba šioje srityje. Cecilija Valštro minėjo situaciją Vengrijoje, tai yra gana simbolinis dalykas ir manau, kad tas darbas, kurį atlieka Europos taryba, yra labai naudingas, taip pat papildo Venecijos komisijos darbą. Ponas Junkeris yra. Uh, E, padaręs tam tikrų pareiškimų, kurie galbūt toliau siekia negu ponas Baroso ir per ateinančius mėnesius pamatysime, ar tai bus tik tai geri žodžiai, ar jie duos kažką e, naudingo. Aš to tai baigsiu. Nu, pirmininkė nutraukė kalbėtoje. Bet jūs galbūt nesu negalės e, galbūt kalbėtojams atsakyti. Na, turime baigti pirmą valandą. Pone Kengė. Man jau 14 sekundžių pavagėt, pradėkit skaičiuoti nuo nulio. Prie klausimų perėsiu. Norėčiau žinoti, ką komisija galvoja ir agentūra galvoja apie planą, kuris, pagal kurį reikėtų identifikavimo ir išsiuntimo centrus uždaryti. Tose centruose yra pažeidžiamimo žmogaus teisės ir įvairius teisiniai aspektai. Antra, koks būtų planas, žinant, kad įvairūs lyderiai pasisako ksenofobiškai, rasistiškai. Visose šalyse matome šią tendenciją. Trečia daugelie valstybių teisės sistemose yra diskriminacinių normų. Ar nenorėtumėte kokios nors kampanijos tam, kad būtų panaikintos šios, teisės, šios normos? Pavyzdžiui, ne, neregistruojami vaikai, kurie gimsta valstybė narėje, jeigu tėvai yra nele, nelegalūs imigrantai. Kankinimai ir Pavyzdžiui, Italijoje Lunar priežiūros institucijos veikla turi būti sustiprinta. Dėkoju. Pane Matera. Pirmininkė, nesuprantu, kaip gali kiti tiek ilgai kalbėti ir jokių klausimų neužduoti, o mums laiko nepalikti. Aš esu jauniausia ir norėčiau pavyzdingai pasiekti. Užduosiu tik vieną klausimą komisijai kaip mes Europoje galime, rac, galime racionalizuoti veiklą, kovojant už žmogaus teisės, ne dvigubinant įvairių institucijų skaičiaus. Ir ką galėtume padaryti, kad išspręstume t, e, e, kalėjimų problemą visame pasaulyje. Dėkoju. Iškart suteiksiu žodį svečiams, e, viešniai Liobai pirmiausiai. Pirmiausiai noriu padėkoti Jums už visus klausimus, kurie labai gerai rodo, kad tikrai Jums labai rūpi pagrindinės teisės ir norėčiau taip pat pasakyti, kad nesakiau, jog viskas yra labai gerai, kad visos yra užtikrinamos pagrindinės teisės. Tikrai nesakiau ir e, vargu ar bus įmanoma tai pasakyti atimiausioje ateityje. Aš pasakiau, kokios yra priežastys, yra dabar išgyvenama krizė, dėl kurios taip pat e, kenčia pagrindinės teisės. E, E, ne tik e, ekonominėje srityje, bet atsiranda daugiau neapykantos pareiškimų, antisemitizmo, įvairiausių reakcijų. Tai yra tikriausiai neišvengiama panašiose situacijose. Tikrai e, negalėčiau niekaip jums pasakyti, kad viskas yra labai gerai pagrindinių teisų apsaugos srityje. Ir ką aš noriu pasakyti, kad komisija per pastarosius keletą metų įdėkė sistemą, uh, kad e, ėmėsi veiksmų ten, kur reikėjo, tam, kad būtų apgintos pagrindinės teisės, poveikio vertinimas, teisėkuros pasiūlymų, e, kiti e, veiksmai komisijos, kai yra problemų, pavyzdžiui, su Vengrija. Aš norėčiau, ponė Vikstrom, atsakyti, jos nebėra salė, bet pasakysiu, kad nebuvo, nėra teisinga sakyti, kad komisija nieko e, nedarė, kai kilo problemų su Vengrija. Mes E, kreipėmės į Teisingumo teismą dėl Vengrijos, mes laimėjome bylą, e, dėl kurios kreipėmės į Teisingumo teismą dėl e, teisėjų pensijos, taip pat dėl pagrindinių teisių įtvirtinimo ir mes toliau tą darysime. Mes paskelbsime komunikatą apie teisės būklę, paaiškinsime taip pat mechanizmus, kurie bus įdėkti uh, E, iškilus krizinėms situacijoms ir e, būtent mes siekiame e, tokius veiksmus patvirtinti. Komunikatas apie teisės būklę parodys, kad yra dialogas su, palaikomas su valstybėmis narėmis dėl pagrindinių klausimų ir mes ne tik taip siribojame septintų straipsnių, taip pat be E, faktų aiškių nesimame veiksmus. Pirmiausiai mes aiškiname su valstybėmis narėmis ir bandome išsiaiškinti, kokia yra tikroji padėtis. Komisija kilus problemams tikrai veikia labai drąsiai ir noriu pasakyti, kad mes šioje srityje gal esame e, priekyje kitų institucijų ir pavyzdžiui Vengrija e, ėmėsi priemonės, kurių kurias nurodė teismas ir e, su Vengrija dabar matome ir kitais atvejais, kad esame nepaprastai budrus, e, sekame kaip e, laikomasi pagrindinių teisių tam tikrose konkrečiai nurodose srityse. Dar norėčiau pasakyti porą žodžių dėl duomenų apsaugos. Tai yra labai uh, E, svarbus klausimas jums, kaip išiškėjo iš atsakymų. Negaliu e, pritarti poniai Zipel, kuri mums savo, kad pirmiausiai, ką mes kaip ES darome, tai yra patvirtinome e, teisės e, aktų reformą dėl duomenų apsaugos, kaip mes galėtume pasirodyti prieš e, kitus, jeigu mes negalėsime susitarti, negalime sutarti dėl to, kas turi būti e, pagrindas, dėl to, kaip apginti privatumą. Tai yra viena iš E, pagrindinių teisių, nes jeigu mes dėl to nesutarsime, tai tikrai būsime visai nepatikimi, mūsų autoritetas nukentės. Mes turime iš tikrųjų turėti e, pagrindą, reikia atsižvelgti į dabartinius technikos pus poslinkius ir būsimus ir mums reikia tam tikros sistemos, kuri leistų apginti piliečius, nes e, duomenų apsaugas turi būti skiritam, kad e, plėtojantis technologijoms būtų užtikrinta apsauga piliečių. Tai yra pirmas e, darbas, kurį reikia padaryti. Turi būti nauja komisija, turi dirbti taip pat ir taryba turės gyventi šią reformą. Taip pat norėčiau pasakyti tiems, kurie sako, kad duomenų apsaugos e, e, struktūros turėtų duoti daugiau, e, daugiau galių. Mortinas Kerum apie tai taip pat kalbėjo. Mes turime mm, kalbėti apie tai, kad duomenų apsaugos institucijos turėtų turėti e, įgaliojimus taikyti tam tikras e, asmenės sankcijas, taip pat, kad turėtų e, turėti galimybių pakankamų iš, turėtų galimybių e, naudotis pakankamais ištekliais. E, Pone Inesvelt jau išėjo iš salės, bet noriu pasakyti, kad mes tikrai dirbame labai rimtai. Dėl uh, pono Bekerio klausimo. Mes e, sakome, kad piliečiai iš tikrųjų ne visiškai gerai suvokia teisės, kurias numato Hartija. Aš sutinku su tuo, jūs taip sakėte. Manau, kad pagrindinės teisės, pavyzdžiui, vartotojų teisės, ir svarbios, bet dažnai piliečiai nepakankamai žino apie tas teisės, apie galimybę mm, kreiptis ir mes turime toliau dirbti šioje srityje. Jūs taip pat e, kalbėjote apie tai, ar yra ar nėra teisinių iniciatyvų e, kovojant su antisemitinėmis, e, neapykantą kurstančiomis kalbomis, pareiškimais sausį buvo padaryt, pateikta ataskaita ir šiais metais gruodžio pirmą dieną komisija e, pradėjo įgis teisę kreiptis į teismą dėl pažeidimų, kurie e, dėl tam tikrų e, teisės aktų nevykdymo šioje srityje, dėl pažeidimų. Ir mes turime dirbti taip pat kartu ne tik su tomis struktūromis, kurios e, šiandien dalyvauja čia, su tomis institucijomis ir organizacijomis, bet ir su valstybėmis narėmis, nes diskriminacija, antisemitizmas negali būti tik kažkokių institucijų reikalas. Pagal savo kompetenciją jos turi reaguoti, reikia užtikrinti, kad būtų laikomasi hartijos, bet kiti taip pat turi veikti, nes tai yra bendri veiksmai, visi turime dirbti kartu, turime dirbti entuziastingai, nes e, krizė e, rodo, kad e, pagrindinės teisės neišnyko, bet jos patiria spaudimą. Ir mes turime atsispirti tai tendencijai. Ačiū, aš paprašysiu jūsų kalbėti kaip galima trumpiau nes paskui nebetaisime vertimo. Ponas Kierum. Trys minutės man reikalingos. Pirmiausia, bendra pastaba dėl Europos kaip švyturio. Manau, kad Europa išlieka tokiu švyturiu, bet gal kita prasme. Nėra pasaulyje kito regiono, kuris būtų toks skaidrus, Europos e, taryba, pagrindinių teisų agentūra, kitas institucijas. Taip pat egzistuoja ES teisės aktai, kurie siekia užtikrinti vienodas sąlygas visiems. Ir Europa šiuose sityse tebėra lyderė ir reikėtų apie tai kalbėti, kai bendravome su uh, savo partneriais. Taigi Europa tikrai daro labai daug, ką komisija ir kiti yra tikrai lyderiai. Dėl hartijos galiu pasakyti, kad galima dar daug ką padaryti. E, agentūra turi įgaliojimus ir jūs visi turbūt turite išmaniuosius telefonus ir galite prietaiką atsisiųsti e, hartijos su Hartija ir daug studentų naudoja, žinau, kad taip yra ir tai yra vienas iš būdų, kaip padaryti ją e, prieinamesnė dėl Graikijos ir Vengrijos, dėl Vengrijos. Agentūra 2007 e, metų pabaigoje parengė pranešimą apie e, ekstremizmą Vengrijoje ir Graikijoje. Dvi šalys pasižymitos e, tam tikromis bendromis savybėmis. Mes sekame situaciją ir kaip yra kitur, nes e, yra daug problemų su pagrindinėmis teisėmis. Jos pasireiškia skirtingais būdais. Pane Vikštrom sakė, kad mes nesprendžiame problemų, bet agentūrai E, iškyla įgaliojimų problema. Aš tikiuosi, kad jūs turėsite galimybę aptarti ateityje mūsų agentūros įgaliojimus. E, naujas direktorius, tikiuosi, galės pasinaudoti, pasidžiaugti stipresniu e, mandatu, stipresniais įgaliojimais. Mes jau veikėme 7-8 metus, mes kaip institucija daug ką padarėme, bet yra daug dar spragų ir tikiuosi, kad parlamentas aktyviai prisidės prie diskusijų apie mūsų veiklą. Dėl neįgalumo galiu pasakyti, jog agentūra yra parengusi nemažai ataskaitų. Dėl e, neapykantos nusikaltimų dar ne. Ir ponas Stevens kalbėjo apie labai svarbų klausimą. Aš mačiau keletą pavyzdžių, keletą uh, ataskaitų ir galiu pasakyti, jog ateityje mes tikrai pabandysime labiau įsigilinti į e, nuo neapykaitos nusikaltimus, kurie nukreipti prie žmonės su negale. E, tai, ką matome dabar, kelia mums didelį susirūpinimą ir toliau e, dirbsime šioje srityje. Tikiuosi taip pat, kad parlamentas sieks, jog būtų patvirtinta horizontali direktyva, nes mūsų agentūrai ji būtų labai reikalinga dėl Romų Keletą kartų jie buvo paminėti, ypač dėl skurdo, diskriminavimo problemų. Agentūra atliko tyrimą, buvo apklausti Romų ir e, daugumos gyventojų atstovai, tų gyventojų, kurie gyvena netoli Romų gyvenamų teritorijų, ir e, bandėme išsiaiškinti, kaip, pavyzdžiui, Romai suokė diskriminaciją ir ar egzistuoja skurdo problemos tam tikrose e, zonose. Tai labai svarbu ne tik tai Romų e, kontekste, bet ir kitose kontekstuose. Galiausiai dėl nacionalinių mažumų. Mes parengėme ataskaitą dėl nacionalinių mažumų ir galiu pasakyti, kad E, daug klausimų, kurie aktualūs e, mažumoms Europos Sąjungoje, nebūtinai e, priklauso Europos Sąjungos kompetencijai, bet jau kalbėsime apie diskriminaciją, tai tikrai agentūra gilinasi į šias problemas tiek. Žinau, kad ne visus klausimus atsakiau, bet tikiuosi, kad greitai vėl galėsiu pas jūs grįžti. Ačiū, ponas Paja. Dėkoju pirmininkė, dėkoju dėkoju visiems, kurie išsakė pastabas klausimus. Norėčiau pradžioje pasakyti bendrą pastebėjimą. ES ir ES tarybos tikslai yra tie patys. Mes norime užtikrinti tvarę taiką visame kontinente, užtikrinti, kad būtų gerbiamos žmogaus teisės, demokratija ir teisinės valstybės principai. Mūsų priemonės skirtingos, bet tikslas yra tas pats. E, Europos taryba siekia daryti spaudimą per e, partnerių organizacijas Ir e, dėl to generalinio sekretoriaus ataskaita yra tokia svarbi, nes mes identifikuojame e, spragas valstybėse narėse ir e, remiamės konvencijomis, kurios neprimestos valstybėms narėms, bet pačios, kurios patvirtino atitinkamas nuosas per konvencijas, pavyzdžiui, žmogaus teisų konvenciją ir stebėsienos struktūros, įskaitant teismą, vertina, ar įsipareigojimų laikomasi. Jeigu ne, tai tuomet Europos taryba, bendarbiaudama su komisija, siūlo bendradarbiavimo programas, kad būtų galima e, spragas pašalinti ir e, panaikinti iššūkius. E, dar konkretesnių keletas e, pastebėjimų dėl neapykantą kūstančių pasisakymų. Manau, kad visi žino, kad jau daugybę metų, prieš, prieš daugybę metų Europos taryba visoje Europoje pradėjo kampaniją, kuris skirta kovoti su neapykantą kūstančiais pareiškimais ir e, E, taip pat siekime, kad būtų patvirtinti teisės aktai, kurie baustų už e, tokius pareiškimus. Taip pat Europos žmogaus teisų teismas pripažįsta, kad yra pažeidimų, bet dešimtas straipsnis neapima tokios, tokių pareiškimų e, žodžio laisvės nuostatos neapima neapykantą kūstančių pareiškimų ir apie tai yra teismas e, aiškiai pasisakęs. Mes Europos taryboje taip pat siekiame, kad būtų e, atnaujinta 108 konvencija, dirbame kartu su komisija. E, E, norime, kad e, ši konvencija apie asmens duomenų apsaugą būtų atnaujinta, modernizuota, pristaikytų prie realybės, e, taip pat išlaikant visus žmogaus pagrindinių teisų apsaugos aspektus. 81 metais ji buvo sausiai patvirtinta ši konvencija, taigi labai daug kas pasikeitė nuo to laiko, dėl to reikia daug ką modernizuoti, atnaujinti ir tai mūsų prioritetas, kaip sakė ponė Stevens, dėl Vengrijos. Uh, Vengrijoje įvyko tam tikrų įvykių generalinis sekretorius Venecijos komisija, nuolat palaikė ryšius su valdžios atstovais, e, vertinama buvo, e, vertinami teisės aktai, taip pat žymai teismų sistema. E, mes dirbame ten, ekonomikos krizė iš tikrųjų atnešė daug problemų Bet e, negalima sakyti, kad ekonomikos krizė leidžia nesilaikyti pagrindinių teisių, ypač e, jau kalbėsime apie socialinės teisės, nes tai yra neatskiriama e, žmogaus teisų dalis. Buvo pateikta daugybė pavyzdžių. Nebeprisimenu pavardės, bet Graikijos atstovas pateikė keletą pavyzdžių socialinės socialinių teisų komitetas išsakė savo nuomonę apie taupimo priemonės, apie tai, e, e, kad e, turėtų nesikirsti šios teisės su socialinės teisėmis. Padėtis kalėjimuose, mes turime atitinkamų stebėjimo struktūrų Italijoje. Dirbame, ponia Matera pateikė klausimą, mes tikrai dirbame glaudžiai su Italijos valdžia Mes e, taip pat e, dirbame su e, kankinimų prevencijos komitetu, pabėgėlių stovyklose, sutinkame su prieglopščio prašytojais, mes siekėme, kad būtų taikomi europiniai standartai centruose migrantų registracijos mes e, norime e, užtikrinti, kad jie žinotų, kokios egzistuoja taisyklės. E, smurtas prieš moteris, moterų diskriminacija. Noriu pasakyti, kad neseniai įsigaliojo Stambulo konvencija prieš smurtą prieš moteris ir norėčiau paraginti valstybės narės ratifikuoti šią priemonę bus pagal šią konvenciją įsteigta atitinkama struktūra labai greitai rudenį ir aš jau galėsiu jums, e, kai atvyksiu kitą kartą, pristatyti e, pirmosius darbo rezultatus. E, mažumos, jūs žinote, kad Europos taryba turi vienintelę teisiškai privalomą teisinį dokumentą, tai yra patariamasis organas, tai yra konsultacinė struktūra mažumų teisėms ginti, lankomės visose valstybėse narėse ir e, keliame klausimus, e, dėl kurių nusiskundžia mažumoms nacionalinis priklausantis klausimai. Ponas Liubikas klausė apie Ukrainą. Aš norėčiau pasakyti, kad ataskaita mūsų yra teminė, kurioje nekalb, nekalbama apie pažeidimus konkrečiose atskiriuose šalyse. Mes žinome, kokie ten yra e, pareiškimai, bet palaikome e, konfidencialų e, dialogą, generalinis sekretorius su valstybės narėmis bendrauja ir tokiu būdu siekėme pagerinti padėtį bet noriu pasakyti, kad Europos taryboje yra 47 šalys, įskaitant Rusijos federaciją, ir jos visos turi veikti pagal vienodus principus, bet e, mes taikome skirtingas stebėsienos e, procedūras. Tiek ir galbūt galiu pabaigti mm, pasakydamas keletą žodžių apie e, neįgalius asmenys E, tai yra dalis mūsų ataskaitos ir e, raginame šalis atsisakyti diskriminacijos. Atsiprašau, kad kalbėjau per nelgiai. Dėkuoju, ponė pirmininkė. E, Aš Jums visiems dėkoju, kolegos ir gerbiami pranešėjai. <clears throat> Posėdis buvo įdomus, informatyvus. Pirmininkė maloniai padėkojo vertėjams už darbą. Dabar paskelbsiu, kada vyks kitas posėdis. Tai bus rugsėjo 24 ir 25 dienomis. Ačiū.